Yeah. Um, meine sehr geehrten Damen und Herren, dear ladies and gentlemen, I would like to start. Gerbiami kolegos, pradėkime priekybos komiteto posėdį, popietinį posėdį. Kadangi vicepirmininko nėra, tai turiu aš pirmininkauti, kol, kol ateis Robertoni. Sveiki atvykę į klausimus. dėl naujos prekybos politikos Europa 2020 strategijos kontekste. Ši politika yra labai svarbi, siekiant užtikrinti tvarų Europos vystimasi. Ar Europa pasiruošusi prisidėti vieną ir antrą prisijimti tam tikrą naštą, e, kylant naujoms rinkoms e, krizės kontekste? Į tą klausimą ar turėsime atsakyti. Turime garbių svečių iš pramonės iš, iš kitų struktūrų. Pirmiausiai sveikinu Andrėją Benasi, Europos amatų ir mažų vietinių įmonių asociacijos atstovą ir Masės profesinės sąjungų konfederacijos atstovą, bet Janė von Slauten, Pram Business Europe Market Access Group pirmininką. Komisija atstovaus Baldvinas, prekybos generalinio direktorato atstovas. Pirmiausiai ir pakviesiu svečius pasisakyti. Kviečiu Benasį iš Vatme. Jeigu galite, nekalbėkite ilgiau negu jums skirta, tai yra apie 10 minučių. O paskui dar galėsite pasisakyti per klausimų ir atsakymų sesiją. Paprašyčiau jūs atkreipti dėmesį į vieną klausimą. Kaip žinia, Europos komisija 2006-aisiais priėmė Global Europe pasiūlymą ir gal jūs galėtumėt suteikti visą dėmesį į tai, kas vyko per pastarosius keturis metus, kaip ES sekėsi pasiekti tikslų, kurie buvo numatyti Global Europe strategijoje. Dabar Kaip minėjau, pirmiausiai žodį suteiksiu ponui Benasi 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už pakvietimą ir dabar pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimą. Atsakysiu jį iškeldamas tam tikrus klausimus, kokia buvo atlikta analizė, kokie yra tarpiniai rezultatai, siekiant tinkamos prekybos politikos mažoms liūtinėms įmonėms pasigilinsiu šios klausimus ir tada sureaguosiu į tuos klausimus, kurie užduodami ES institucijoms. Ir pačioje pabaigoje dar iškelsiu vieną klausimą. Taigi, jeigu pažiūrėtume atliktą analizę pagal MVI nuomonę, iššūkiai tarptautiniai priekybai dažniau lieka iššūkiais o ne galimybę ir kai mes susidurime su e, prekyba tarptautinė lygių visų pirma tai yra konkurencijos problema. Konkurencingumas, konkurencija prasideda jau šalies viduje, jis susijusi su visa pritinės vertės grandinė, taigi reikia kalbėti ne tik tai apie pasaulinių įmonių konkurenciją, bet ir uh, visų kitų įmonių dalyvavimo šiuose procesuose skirtingose e, grandyse. Ir jos būtent MVI irgi yra tam tikros grandys ir todėl reikia užtikrinti sąžininką konkurenciją tarptautiniu lygiu. Galiausiai prekybos politika turėtų daugiau dėmesio skirti ūkio dalykams, o ne politinėms spekulacijoms. Mes turėtume ieškoti poten galimybių daugiau investuoti bei išplėsti rinkas ir pašalinti barjerus priekybai. Nu dabar konkrečiau, mažoms įmonėms reikia vienodų konkurencinių sąlygų visose sritise ir prekių ir paslaugų sritise būtina užtikrinti kuo skaidresnę ir atviresnę rinką. Ir ES pozicija e, savo priekybos partnerių atžvilgių turėtų būti daugiau puolamojo pobūdžio, o ne gynybinio. Yra ir tokių sektorių ES, kurie patiria pavojų ir po restruktūrizacijos, daugiausiai dėl išorės priežasčių, nes nelaislaikoma e APA susitarimų, teikiamos subsidijos ir panašiai. Todėl būtina suteikti laikinas apsaugos priemonės. E, dabartiniai priekybos gynybiniai instrumentai turi būti labiau pritaikyti MVI. Komisija jau nemažai nuveikė, bet to nepakanka. Paimkim, pavyzdžiui, antidempingo priemonės. E, norint pateikti skundą, tenka susidurti su didžiulėmis biurokratinėmis procedūromis. Reikėtų, kad instrukcijos būtų sumažintos iki poros puslapių. O jeigu maž MVI puola didžiulės kompanijos, komisija turėtų jiems padėti, nes dažnai jie negali nusisamdyti advokatą. Tad norėtume, kad dabartinė politika būtų pakoreguota. Dar vienas dalykas - reikia efektyvesnių eksporto priemonių, nes dabartinės priemonės MVI ne iki galo yra pritaikomos. Pavyzdžiui, prieigos prie rinkos domenų bazė prie, tiksliau prieiga prie tos domenų bazės. Tai yra gera priemonė, bet MVI tai yra pernelik sudėtinga priemonė. E, reikėtų jiems suteikti galimybę efektyviai ir greitai pranešti apie kliūtis, su kuriamis jie susiduria priekybos srityje. Reikia suteikti tą galimybę kaip galima didesniam vaiskaičiui. Be to, kai kurių valstybių narių muitų tarnybos uh, atsilieka kovoje su sukčiavimu klastotėmis. Galbūt trūksta politinės valios kovoti su šia problema. Pastebėjome, kad e, ypač naudingo šie srityje yra partnerystės tarp valstybinio ir privataus sektoriaus, todėl turėtume išnaudoti šitas galimybės. Galima būtų panaudoti ir nuolatinę atstovybės ES informuoti jas apie klastotės ir tendenciją šioje srityje. Tai yra praktika, kuri jau šiuo metu yra taikoma Junktinėse valstijose. Dar vienas svarbus dalykas. Užuot bandydami susisiekti su MBI, gal turėtume pasiūlyti komisijai naudoti veiksmingus vietos regioninius tinklus, kurie dirba su MVI. Turiuomenį regioninės verslo asociacijas, rūm, pramonės rūmus ir panašiai. Reikėtų ne tik konsultuotis su šiais subjektais, bet ir realiai panaudoti juos. Bet žinoma, pirmiausia, reikia sukurti atitinkamus tinklus ir juos puoselėti. Prieigos prie rinkos duomenų bazės, tai yra pirmas žingsnis, tačiau galima būtų dar daugiau nuveikti, jeigu sukurtume tinkamus tinklus ES viduje. Kad galima būtų užtikrinti daugia šalių ir dvi šalių prekybos įsipareigojimo gyvendinimą, Reikia skirti dėmesį visiems įmanomiams instrumentams, spręsti gyvenimo problemas, tarp, vykdyti tarp institucinį dialogą, nagrinėti ginčius ne tik taip po procedūros keliu, bet ir kitais būdais. Turime tos instrumentus naudoti iki galo ir užtikrinti visišką tų instrumentų skaidrumą, nes jo trūksta. Na, galiausiai sveikiname ES naują vaidmenį investicijų srityje, skatiname institucijas tų vaidmenių, kaip galima daugiau pasinaudoti, kad galima būtų suteikti startinės investicijas. Taigi tas poreikių sąrašas e, yra nemažas, aš jį dabar pateiksiu kaip apibendrinimą mano pasisakymo. Prašome, kad ES institucijos darytų pažangą dvišalėse ir daugiašalėse darybos, kad būtų toliau mažinamis nemokestin, mažinami nemokestiniai barjerai priekybai, e, nemuitų barjerai. Antra, reikėtų pagerinti konkurencijos sąlygas, ypač gynybos priemonių srityje. Trečia, suteikti MVI daugiau patarimų, konsultacijų dėl konkurencijos tarptautinių lygių. Ketvirta, reikėtų gerinti e, valstybinę ir privataus sektoriaus partnerystę. E, tai padėtų geriau pasiekti ypač kaiminių šalių rinkas. Toliau reikia taikyti laikinas apsaugos priemonės, jeigu to reikia, taikyti veikstis, veiksmingesnės rinkodaros priemonės ir pagerinti kovą su klastotėmis. Tuo turi užsiimti tiek valstybės narės, tiek konkrečiai muitų tarnybos. Reikia taip pat geresnio bendradarbiavimo tarp komisijos ir e, regioninių bei nacionalinių tinklų Reikia e, toliau harmonizuoti e, start investicijų teikimo taisyklės. Na, pabaigoje užduosiu klausimą, kaip jau žadėjau, ir tikiuosi jis paskatins tos tolesnės diskusijas. Kaip Europos komisija, Europos parlamentas ir taryba turi dirbti kartu, kai kai reikia dėrėtis dėl prekybos susitarimų regio, tarp atskirų regionų ir valstybių. Ir antra, kas atsitiktų, jeigu Europos parlamentas ir taryba tuo pat metu teikia skirtingą nuomonę šiais klausimais, kas turėtų derinti tuos skirtumus. Dėkoju. Ir ačiū, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Kitas kalbėtojas yra John Monks. Jis yra E, profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius. Prašom. Džiaugu dalyvauti šios dienos klausimuose. Dėkoju. Profesinės sąjungos, aišku, gali pritarti tam, kad Europos sąjungai reikia uh, efektyvios prekybos politikos, nes prekyba yra labai svarbus dalykas, tai yra gyvybiškas dalykas, tam mes pritarėme. Mes manome, kad prekyba ES ir išorės politika ES turi prisidėti prie ekonomikos tikslų siekimo. Pirmiausia, turi būti rūpinamasi konkurencingumu. Mes pasaulyje gyvenam ne vieni. Svarbu neužmiršti tam tikrų specifinių sričių, į kurias kartais nekreipiamas dėmesys, kai vyksta darybos. Mes nuolatos e, turėtume prisiminti, kad e, turime prekybos klausimus pasinaudoti, kai kalbame apie tarptautinius santykius, kai, apie išorės santykius. Visa tai turėtų būti būdinga ES sistemai. Pavyzdžiui, turėtume skatinti tvarę plėtrą, socialinę partnerystę, e, tinkamas orumo nežeidžiančias darbo vietas ir jų kūrimą ar panašiai. Turi būti užtikrinamos pagrindinės teisės. Tad mums Nulatos reikia tai priminti. Suprantama, mes kartais turime konkuruoti su tokiomis šalimis, kur socialinis modelis joks neegzistuoja. Ir kurios nesilaiko jokių tarptautinių standartų, nei žmogaus teisių. E, joms taip pat nerūpi ir sukurti orumo nežeidžiančias darbo vietas. E, na, o ES vieninga rinka veikia paremta kitaip. Jinai veikia laikydamasi tų visų standartų ir kartais gali pasirodyti nekonkurencinga, lyginant su tais, kurie pagrindinių principų nepaiso. E, Svarbu, kad mes keltume nuolatos tuos klausimus uh, su savo, dėdamiesi su savo partneriais, paminėdami jiems žmogaus teisų užtikrinimo svarbą ir panašiai. Uh, apie tai yra kalbama Savonų sutarties 21 straipsnėje, be kitako. Prekybos politika turi būti vykdoma atvirai ir mes, aišku, sveikiname Europos parlamento išplėstą vaidmenį E, Lisabono sutarties dėka šioje srityje. ES išorės veiksmų tarnybos prioritetinis prioritetiniai veiksmai turėtų būti nukreipti į ES socialinio modelio propagavimą. Na, suprantama, konkurencingumo reikia neužmiršti, tačiau jis turi būti plėtojamas ir vystomas civilizuotai. Neoliberalų ideologija prisidėjo prie neseno finansų rinkos fiasko. Vadinasi, tai nėra vienintelis kelias plėtoti ES ideologijai. Ir neverta tokią ideologiją skleisti pasaulyje. Verta žiūrėti, ar nėra kokių nors kitokių perspektyvų ir jas pasitelkiant ES modelį propaguoti. Aš mes manome, kad ES išorės veiksmų tarnyba turėtų tai įsisamoninti ir svarbu, kad būtų kaupiamos žinios šioje srityje, kad būtų domimasi socialinė ir užimtumo politika ir kad ta tarnyba dirbtų ne tik grinai diplomatinį darbą, bet ir plėtotų tą mūsų minėtą modelį. Mes e, dar tebe kovojame su tos krizės, kurią nesnei patyrėme padariniais Mes žinome, kad rytoj štai Briuselėje taip pat vyks demonstracija ir žmonės reiškia susirūpinimą dėl to, kas vyksta. Tačiau mes ir išmokom šio to iš krizės, sužinojome, kas buvo negerai. O negerai buvo tai, kad rinkos nebuvo reguliuojamos, kad jos buvo pernelyg laisvos ir tiek išorėje, tiek ES, tiek viduje jos žlugo, jos griuvo ir manyčiau, kad išgelbėti, galime drąsiai šiandien sakyti, pavyko bankus tik dėl to, kad mokesčių mokėtojų pinigai buvo mesti tam gelbėjimui. Visa tai labai aiškiai parodo, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Žinoma, yra tam tikros ribos. Negalima sakyti, kad leiskime rinkai veikti, rinka viską sureguliuos pati ir viską sutvarkys. Kad neva rinka pati savaime viduje yra saugų, saugi. Dabar jau matome, kad reguliavimo reikia daugiau, kad reguliavimas be abejo turi būti išmintingas. Ir aš manyčiau, kad reguliavimo daugiau, pavyzdžiui, kad ir energetikos rytyje būtų turėti tokio reguliavimo daugiau būtų visai geras dalykas. Jungtinės tautos taip pat atsidūrė tokia įdomioje padėtyje. Tarptautinė darbo organizacija kol kas nes, per daug neskyrė daug dėmesio šitai situacijai ir regis liktai, kas įvyko, visiškai nerūpėtų ir pasaulio prekybos organizacijai. E, svarbu, kad at, na, pasaraisiais metais atsiranda bendrų studijų ir aš manau, kad turi atsirasti kažkoks bendras požiūris, jungtinės tautos turi būti integruotos taip pat į šį procesą. Turėtų būti taikomos sankcijos tiems, kurie pažeidžia žmogaus teisės, kurie plėtoja orumą žaidžiančias darbo vietas, kurie uh, nesilaiko nustatytų taisyklių. Na kol kas tos taisyklės yra, bet jos taikomos lyg ir savanoriškai. Jas taiko tas, kas nori, o kas nenori, jokių sankcijų nesulaukia. E, PPO priemė ministrų pareiškimą, kur kalbama. E, tarptautinė darbo organizacija, prašau, priėmė ministrų tam tikrą sprendimą, kur labiau yra kalbama apie dvišalius prekybos santykius. O mesgi norėtume, kad būtų daugiau dėmesio skiriama ir dokumentus užfiksuota, kad būtų kuriamos tvarios darbo vietos, kad būtų kuriama tvari ekonominė plėtra. Mes taip pat norėtume, kad būtų daugiau regioninio integravimosi susijęto labiau su socialinėmis garantijomis, kad prekyba atsilieptų į subregionų atskirus poreikius, pavyzdžiui, Latinų Amerikos ir panašiai. Mm, jau buvo sakyta, kad negalima užmiršti kai kurių pasaulio dalių, tačiau kai kurioms toms dalims reikalingas specifiškesnis požiūris į jų iššūkius. Pavyzdžiui, su Kolumbija buvo sudaryti sustarimai, tačiau žinome, kad e, tenka mums taip pat čia prisimti savo vaidmenį, tyriant, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažydimo atvejus. Indija, pavyzdžiui reikėtų susitarėme su Indija numatyti tam tikrą skyrių, kur kalbama apie tvarę plėtrą. Laisvos prekybos sustarimuose dažnai nekalbama apie tokius dalykus, apie tokius skyrius. Mes čia kalbame apie reguliavimą, apie taisyklės. Ir man atrodo, kad svarbu taip pat gilinti santykius su jungtinėmis valstijomis, nors, kaip jau sakiau, situacija su jungtinėmis valstijomis nėra tokia pat kaip su anksčiau minėtomis šalimis. Transatlantinė ekonominė taryba irgi turėtų užsimti ne vien grinai e, verslu. Amerikiečiai priešinosi, kad socialiniai partneriai įsitrauktų į šį dialogą. Tiesiog dabar padėtis Baltosiuose rūmuose pasikeitė ir situacija tampa šiek tiek atviresnė. Kanada irgi vykstant diskusijoms dėl ekonominės partnerystės irgi yra linkusi e, laikytis lankstesnio požiūrio. Na, turėtume propaguoti pasaulyje savo vertybės, savo standartus, e, nes mes turėtume kalbėti daugiau apie skaidrumą, kaip kalbėdami apie ryč, pavyzdžiui, mes propagavome savo standartus, taip ir dabar kalbėdami apie socialinius standartus turėtume propaguoti juos savuosius. Tai tiek būtų mano pasisakymų šiandien iš šitokius aspektus noriu atkreipti jūsų dėmesį. Dėkoju. Uh, uh, na, pirmiausia, atsiprašau, kad užstrigau Briuselio. Uh, važiuodamas transportu sureaguosiu į keletą išsakytų minčių. Jūs iškėlėte kaip tik tam tikrus klausimus, apie kuriuos kalbėjome PPO forume Ženevoje kalbėjome apie prikybos aplinką ir socialinius klausimus. Tai buvo vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos aptarėme ten, tad vaikų, kad tai užsimėtė. O dabar suteiksiu žodį ponui Slotinui. Jis yra Business Europe rinkos prieigos darbo grupės pirmininkas. Labai prašom. Ačiū pirmininkė, Ponios ir ponai, aš esu René van Sloten, dirbu Europos chemijos pramonės tarybai, CEFIC, bet šiandien kalbu kaip Business Europe rinkos prieigos darbo grupės pirmininkas. Norėčiau padėkoti Inta komitetui, kad pakvietėt mane šiandien dalyvauti klausimuose ir pristatyti Business Europe požiūrį į naują prekybos politiką pagal 220 metų strategiją. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad šiandien ekonomika auga ne pas mus. Akivaizdu, kad artimiausioje perspektyvoje Azija ir Latino Amerika greičiau kilus iš ekonominės krizės negu Europa, o pas mus ES augimas toliau liks lėtas. BVP, kurią buvom pasiekę iki krizės bei priekybos apimtys, dar neatsistato. O dėl tolimesnės perspektyvos, kaip Danų fizikas Nils Bohr minėjo, prognozijas labai sunkiai gali būti daromos, ypač apie ateitį. Bet šiaip ar taip pasaulinės tendencijos jau pakankamai aiškios ir akivaizdu, kad Europos vieta pasaulyje keisis. Pagal mokslinio tyrimų generalinio direktorato ataskaitą, kuri buvo atspausinta 9 metais ir vadinasi pasaulis 25 metais, Gamybos gravitacijos centras bus Azijoje ir ten bus sukurta daugiau nei 30 procentų pasaulinio BVP. Azijos BVP gerokai pralenks ES, kuris bus šiek tiek daugiau nei 20 procentų pasaulinio BVP. Taigi tiek trumpalaikėje, tiek tolimesnėje perspektyvoje augimas didesniais tempais bus pastebimas ne Europoje. Na tai reiškia, kad mums pirmiausia reikia skirti dėmesį eksportui. Antra žinia yra ta, kad naujoji prekybos politika turėtų būti tęsiama taip, kaip numatyta Global Europe komunikate. Global Europe strategija pasiteisino nuo 2006 metų, mums tinkamai tarnavo Verslininkai mano, kad reikėtų laikytis tos pačios ūkio orientacijos, jeigu norime išlikti konkurencingi. Akivaizdu, kad pastaraisiais metais buvo nemažai kas pasikeitė. Jau nekalbant apie ūkio krizę, apie norą perėti prie ekologiškesnės e, ekonomikos, taip pat Lisabonos sutartis nemažai ką pakeitė, tad naujoje priekybos politikai turėtų tai atsižvelgti. Tad reikia pabrėžti, kad ES turėtų ne tik suprasti šią naują realybę, bet ir nepamiršti mūsų pirminio tikslo - sukurti ilgalaikį augimą ir užimtumą Europos ūkiją. Pirmas tarpinis rezultatas šiojas politikos vystimo kelyje bus ES strateginių tikslų apibrėžimas tiek vidutinės trukmės, tiek ilgalaikės trukmės tikslų, e, kalbant apie tai, kokie būtų mūsų santykiai su naujomis bekylančiamis šalimis ir kitais prekybos partneriais, kaip antai JAV, Kanada ir Japonija, kaip užtikrinti reguliavimo konvergenciją. Global Jūra pabrėžė, kad reikia skirti didelį dėmesį ir vidaus politikai. Matome, kad verslas pas mus kenčia lyginant su tuo, kokios sąlygos užtikrinamos kitose pasaulio regionuose. Todėl prekybos generalinis direktoratas kartu su įmonių generaliniu direktoratu uh, turėtų reguliariai vertinti ES pasiūlymus dėl reguliavimo, dėl to, koks jų poveikis konkurencingumui ir Europos verslui. Europos energetikos ir klimato kaitos politika yra vienas iš naujų tendencijų pavyzdžių, jos e, tos politikos kryptys turi būti pritaikytos prie mūsų Europos būsimos pramonės poreikių. E, Kaimnystės politikoje neįtraukėme emisijos mažinimo tikslų ir tai yra prasta galimybė, kuriant naujas e, laisvos priekybos zonas. Trečia žinia, kurią aš norėčiau Jums pasakyti, kad naujoji ta priekybos politika turėtų užtikrinti realią prieigą prie rinkos Europos įmonėms, kad jos galėtų plėstis, kurti darbo vietas ir čia pirmiausia reikėtų vengti uh, protekcionizmu, reikėtų skatinti daugia šalės ir dvi šalės darybas, reikėtų skatinti bendradarbiavimą reguliavimų srityje, ketvirta užtikrinti ES interesus bendradarbiaujant su strateginiais partneriais ir penkta užtikrinti įgyvendinimą, reikalavimą įgyvendinimą. Kalbant apie daugia šalės ir dvi šalės prekybos darybos, čia pirmiausiai turėtume nepamiršti E, kad reikia užtikrinti plačią rinkos prieigą, užtikrinti investicijas pagrindinėse rinkose ir pagerinti pasaulinės taisyklės. Business Europe ir toliau dirba šioje srityje, Dohos raunde, pagrindinės kylančios, kylančio ūkio šalis Brazilija, Indija ir Kinija turės irgi prisidėti savo politiniu ir ekonominiu svoriu. O kalbant apie atskirus sektorius, kaip antai chemijos pramonės, naujins energijos šaltiniai, efektyviai energiją vartojant įrangą, staklės, brangakmenį e, ir avalinį. Šios, šie sektoriai turėtų e, būti tinkamai vystomi ir turėtų Dohos e, raundas duoti efektyvesnių rezultatų. Turime toliau dirbti PPO Dohos raundo kontekste, įtraukti E, tokia šalis kaip Pietų Koreja, Indija, Pietų, Pietričio Azija, Latino Amerika, Merkosūro šalis, kad būtų pasirašytos dvišalės laisvos prekybos sutartys su jais ir mes turime skatinti eksportą, investicijas šių darybų metu, bendarbiauti su Europos verslo įmonėmis. Turime pagerinti pagrindinių paslaugų teikimą, turiuomenį informavimo, komunikacijos technologijų paslaugas, transportas, paštas, kurjerių paslaugos, energetikos, aplinkosaugos, finansinės paslaugos. Reikia suprasti, kad mums būtina sukurti naujas verslo galimybės, kurios reikalingos ūkio augimui užtikrinti, vystimui ir darbo vietų kūrimui užtikrinti. Skirtumai tarp reguliavimo standartų taip pat yra žalingi priekybai ir investicijoms, todėl ES turėtų pasinaudoti ir dvišalio dialogo duodamomis galimybėmis, ypač santykiuose su JAV, Kinija, Rusija ir Japonija, kad užkirstų kelią tiems skirtumams reguliavimo srityje, ypatingai finansų e, sektorija. Reikėtų derinti reguliavimo standartus ir užtikrinti atvirą konkurenciją skatinančią politiką ir taikyti pramonėje ir paslaugose. Priekybos politika turėtų būti kurima taip, kad ES būtų sukurtas e, intelektinės nusavybės teisų apsaugai palankus priekybos režimas, kad būtų skatimas inovacijos ir naujos technologijos. Be to turėtume skirti paramą toms rytims, kurias ES turi pranašumų konkurencijos rytyje, kurioje esam pralenkę mūsų potencialius prekybos partnerius, kaip antai inovatyvios ir mažai CO2 išskiriančios technologijos. Ypač didelį dėmesį reikėtų skirti e, viešųjų pirkimų sričiai ir užtikrinti, e, kad būtų joms skiriama pakankamai didelė BVP dalis. Kiti svarbus dalykai yra nesažininga konkurencija, subsidijos ir antidempingo priemonės. Priekybos, e, darybose dėl priekybos reikia užtikrinti ir mūsų partnerių įsipareigojimus, kitaip darybos neturės prasmės. Mes turėtume ypatingai didelis dėmesį skirti uh, E, kliūtims, kurios dar tebe egzistuoja naujose pirmaujančiose rinkose, ypač Rusijoje, Kinijoje, Indijoje ir Brazilijoje, reikėtų laikytis griežtesnės pozicijos prieš tas šalis, kurios negerbė tarptautinio prekybos įsipareigojimų. Prieiga prie žaliavų, prie energijos šaltinių e, bus vis aktualesnis klausimas ES įmonėms dėl vis didėjančios konkurencijos. Kita svarbi tema yra intervencinės politika kurią taiko kai kurios vyriausybės, dar ir e, nepamirškime ekologiškų technologijų poreikio. ES reikia sustiprinti žaliavų strategiją, užtikrinti, kad e, specialioji darbo grupė e, tinkamai vertintų pagrindinės žaliavas, kurių mums reikia, pagalvotų, kaip kovoti su vyriausybė intervencinėmis priemonėmis, užtikrinti prieigą prie šių išteklių. Mes taip pat turime nepamiršti mūsų vidaus politikos, kaip antai e, atskirti ES žemės ūkio politiką, e, kuri skirta maisto saugumui užtikrinti, ir politiką, kuri skirta agroenergijos vystimui. Mes turime nepamiršti, kad e, Europoje ne visą laiką pasiteisina žemės ūkio išteklių naudojimas pramonėje, e, kaip tu pavyzdį galiu pasakyti, kad aukšti mokesčiai e, žemės ūkio sektorija e, nepalankus konkurencijai. Šitos paramos sistemos turėtų būti keičiamos, nes iškraipama konkurencija, skatinamas žemės ūkio sektorija E, energetinių kultūrų auginimas kitose šalise. Todėl mes turime pašalinti šitus iškraipimus. Na ir ketvirtoji mano paskutinė žinia, kad jeigu mes norime sėkmingos priekybos politikos, būtina sėkmingai bedarbiauti komisijai su parlamentu, valstybėmis narėmis ir verslo atstovais. Lisabono sutartis sustiprina ES vaidinį priekybos ir investicijų politikos srityje, suteikia daugiau gali Europos parlamentui ir Europos piliečiai gali ginti savo interesus ir dalyvauti europinėse diskusijose. Todėl labai svarbu, kad e, piliečiai e, aktyviai dalyvautų, kuriant naują priekybos politiką užtikrintų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą. Parlamentas pademonstravo savo konstruktyvų vaidmenį ES ir Pietų Korejos laisvos prekybos sustarimo kontekste. Aš tikiuosi, kad ir ateityje panašiai elgsis. Taigi, ponios ir ponai, Business Europe tiki, kad liberalizavimas padės sukurti kuri darbo vietas, pagerins gamybos apimtis, Ir e, Europos geriausias, pasiekmingiausias pramonės šakos e, e, sėkmingai vystomos, sukuria gerai apmokamas darbo vietas, žinių reikalaujančias darbo vietas ir eksporto orientuotas produktus ir padeda užtikrinti atviras rinkas ir trečiosiams šalims. Aš manau, kad reikėtų tęsti tai, ką darome gerai užtikrinti augimą visur ir pagrindinės Global Europe strategijos principai turėtų būti užtikrinami, nauja prekybos politika turėtų užtikrinti prieigą prie rinkos ir reikia bendarbiauti visiems su visiems šalims, ypač Europos parlamentui, kad būtų sėkmingai pasiekti rezultatai. Dėkuoju, dabar paprašysiu pakomentuoti. Mike, Mr. Kasak, and then, yeah. Да, благодаря, уважаеми колеги. Наистина, изключих. Dėkoju, brangus kolegos. Labai susidomėjęs išklausiau visų trijų pranešimų. Tie pranešimai, kuriuos pateikė mūsų svečiai, buvo labai įdomus, nes tie klausimai, kurie buvo pateikti, yra be galo svarbus ir jie yra mūsų komiteto darbo, e, darbo tvarkėje. E, diskutuojant apie įvairius projektus, E, dėl pranešimų, dėl komisijos pasiūlymų susijusių su bendraja priekybos politika arba e, dėl e, priekybos susitarimų. Manau, kad ši tema yra be galo svarbi, nes gyvename naujus laikus nuo to laiko, kai jau įsigaliojo Lisabono sutartis. Reikia atsižvelgti į vairius prioritetus, kuriuos turi Europos Sąjunga, kuriuos turi nusistačiutęs Europos parlamentas. Kaip komisija e, turi atsižvelgti į, par, į savo partnerių pageidavimus dėrybų metu ir e, mes turime remtis visomis e, konvencijomis, visais susitarimais. Norėčiau užduoti trejata klausimų, tikiuosi, kad atsakysite atvirai. Čia turiu galvoje ir svečius, ir komisiją. Jeigu komisija, aišku, čia atstovaujama. Pirmiausia, norėčiau paklausti ben, e, gerbiamųjų svečių. Jūs, ko gero, įsivaizduojate, kaip galėtų saugiai apsirūpinti ir patikimai apsirūpinti pirminėmis žaliavomis Europoje iš trečiųjų valstybių ir kaip tada uh, galėtų, sakykime, Europos komisija palengvinti apsirūpinimą. Antrasis klausimas. Kai kuriuose dėrybose, dvišalėse ar daugiašalėse dėrybose bandoma e, kalbėti apie paslaugas, apie priekybą paslaugomis. Tačiau ne visos tos dėrybos būna sėkmingos. Aš tiesiog galvoju, ar vaisingiau yra dėrėtis daugia šalių pagrindų ar dvi šalių. Kaip ateityje geriau. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti, būtų toks. Brangus pasisakiusiai kolegos, norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl bendrosios žemės ūkio politikos peržiūrėjimo. BŽUP peržiūrėjimas galbūt užtikrintų tvarų augimą ES šalyse. Čia toks klausimas buvo. Na taip, apie žemės, bendrą žemės ūkio politiką. Tais klausimas keliamas nuolatos, o atsakymų taip ir nesulaukėme. Ja. Ja, Dank, Dėkoju, pirmininkė. Brangus kolegos. Galiu nedėlsant pratesti tai, ką pasakė kolega Metinka Zak. Dabar jau įsibėgėjo diskusijos dėl dvišalių priekybos susitarimų tarp ES ir didelių, e, Europin, e, didelių ekonominių erdvių, tokių kaip Indija. Aš taip pat labai norėčiau pasidžiaugti, galėdamas pritarti tam, ką sakė ekspertas dėl Merkosūro, dėl Brazilijos. Šiuo požiūriu mane domina vienas dalykas ir norėčiau tą progą užduoti klausimą ekspertams, kurie šiandieną e, svečiuojasi pas mus. Kaip manote, ar užtenka tų parengiamųjų darbų, e, kuriuos padarė ES strateginiai srityje? Ar jums susidaro toks įspūdis, kad ES Mes jau pakankamai turime e, informacijos apie savo, strate, savo prekybos partnerių strategiją. Ar manote, kad remdamiesi turimą informaciją mes pakankamai koordinuotai dirbame? Ir dar norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie mūsų santykius su Kinijos liaudės e, Respublika? Dabar Amerikoje yra diskutuojama, būtent kongrese yra diskutuojama apie tai ir atrodo, kad e, kai kurių priekybos, e, priekybinių priemonių kongresas numatė imtis tam, kad ištaisytų e, padėtį, kada valiuta, jų valiuta buvo nuvertinta. Ar manote, kad ES turi pasukti tokiu pat keliu, o galbūt manote, kad ES pozicija užimama Kinijos atžvilgių yra teisinga ir pakankamai veiksmų įmamasi jos atžvilgių. Dėkoju. Daniel, prašau. Dėl vedimo tvarkos, taip? Nes... Janė, taip, prašau. Thank you, Robert. Ačiū, Robertai. Na, tuo pat metu tai yra ir labai įdomi tema. Klausimas turėtų būti toks kaip šiandien galime diskutuoti apie tos dalykus, kad nekartotume to, kas jau buvo sakyta daugybę kartų seniau. Mano supratimu, ir tai yra normalu, e, tie pasisakymai, kuriuos šiandien išklausime, yra ilgai laukti pasisakymai. Mes laukiame, kad Business Europe mums išdėstytų savo poziciją ir išgirdome tos kalbos archetipą, sakoma, daugiau liberalizavimo reiškia, kad bus sukurta daugiau darbo vietų, tai reiškia, kad tai bus puiku mūsų įmonėms ir kad tai bus puiku ekonomikos augimui, o jeigu ekonomika auks, vadinasi, viskas bus gerai. Taip pat laukiame profesinių sąjungų atstovų pasisakymų, o ji, profesinių sąjungų atstovas mums pasakė štai ką. Svarbu, kad būtų neužmiršti socialiniai ir jau dabar aplinkos saugos aspektai, kad jie būtų įtraukiami į laisvos prekybos susitarimus. Taigi apie tai diskutuojama ir šiame komitete. O ką reikėtų daryti, kad išeitume iš to galimo prieštaravimo tarp abiejų išdėstytų pozicijų? Galbūt Bizės Europą atstovai mano kitaip, tačiau aš galvoju, kad kiekvieną kartą, kai diskutuojama apie laisvos priekybos susitarimus, nebūtina diskutuoti vien tik apie tai, ką laimėsime susitarę dėl eksportavimo, gal galime laimėti kažko ir iš importo. Nes aš suprantu, kad kai deramasi dėl tokio susitarimo, mes kalbame ne tik eksporto skatinimo, nes mes sus, diskutuojame su prekybos partneriu, kuris gali paprašyti mūsų padaryti nuolaidų, kad jam būtų lengviau įvežti į ES savo prekes. Šiandien ES lygių ir šiuose strateginėse diskusijose nepavyksta apsibriežti, kokie yra tie sektoriai, kurie turėtų būti esminiai eksporto sektoriai ir kokie yra tie sektoriai, kurie turėtų būti išsaugoti ES lygiu, kadangi tai yra ateities sektoriai, nes jie naudingi teritoriniam aprūpinimui, nes jie naudingi ekonominiai, e, ekologiniai ir socialiniai kriziai spręsti, nes yra tie sektoriai, kur kuriamos kvalifikuotos darbo vietos ir ta diskusija vis neįvyksta. Tiesiog yra kalbama, na, tarėmės dėl tokio ir tokio laisvos prekybos sustarimo. Ir pagal tai apibrėžiama, kiek e, turi būti teikiama ES paslaugų, kiek žemės ūkis ES gali laimėti iš to ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad iš šitos aklavietės neišeisime tol, kol nesusijęsime prekybos strategijos ir tikros pramonės strategijos, o turi atsirasti tokia strategija, turi atsirasti taip pat ir viešųjų paslaugų strategija, strategija kovai su klimato kaita ir panašiai. Europa kol kas kenčia nuo tos strategijos nebuvimo. Tai pirmiausia, turime apsibriežti savo pramonės politiką, turime išsiaiškinti, kokie sektoriai mums atrodo ateitie perspektyviausi. Ir antra, labai svarbu išsiaiškinti, koks sektorius gali laimėti papildomai rinkos. Ir kita vertus, Man atrodo, to išvengti nepavyks ir aš irgi apie tai diskutavome. Reikia būtinai surenkti diskusiją, siekiant išsiaiškinti, kas yra kvalifikuota prieiga prie ES rinkos. Protekcionizmas, aišku, nėra reikalingas, ne apie tai kalbame, tačiau jeigu jau žinome, kad vyksta socialinis ar aplinkosaugos dempingas, ar fiskalinis dempingas, ar monetarinis dempingas, mums nepavyks išvengti tos bendros diskusijos siekiant išsiaiškinti, o kokiagi prieiga reikia numatyti prie ES rinkos tokiu atveju. Manau, kad tos diskusijos turi įvykti prieš tariantis dėl mūsų prekybos e, strategijos. Dėkoju. <clears throat> Um, Ačiū, kolegai Žanau. Kedir, prašau. Merci, euh, merci, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai mėgstu tokio pobūdžio diskusijas. Kodėl? Todėl, kad nuolatos laikomasi vieno požiūrio, kad reikia kalbėti apie prekybą, grinai kaip apie techninį klausimą. Kas geriau žino standartus, kas geriau išmano investicijos rytį, kas geriau išmano muitų barjerus įvairiausius ir panašiai. Tačiau šis klausimas juk pirmiausia yra politinis. Ir pasidžiaugti pirmiausia norėčiau štai kuo. Europos parlamento vaidmens sustiprinimas Europo, e, Lisabono sutarties dėka e, dar kartą įtvirtino tą požiūrį, kad prekyba yra ne tik ekspertų kompetencijos reikalas, tiesiog visuomenės veikėjai parlamentarai turi dalyvauti tose diskusijos, nes jos, kaip jau sakiau, yra politinės. Matome dabar, kad Europa patiria nuosmukį. Kol kas buvo laikomasi požiūrio prekyba prekybai. Labai mėgstu žmonės, kurie sako, kad tai buvo iš tikrųjų sėkmingas dalykas, kurie mano, kad liberalizavimas į visas pusės buvo puikus dalykas, ir kurie iki šiol neišvelgia, kad būtent toks požiūris privedė prie krizės. Didieji ekspertai nepamatė, kaip ta krizė mus ištiko, bet ir toliau mus tebe moko. Taigi aš manau, kad dokumentas Europa 2020 yra puikus dokumentas. Mes turime ten aiškiai pabrėžti, kokį dėmesį skiriame prekybai. Svarbu, kad būtų užtikrintas testinumas, tai turi būti tas dokumentas, kuriame būtų aiškiai išdėstyta, kokie yra mūsų prioritetai, mūsų vertybės, kokią prasme Europa nori suteikti prekybos politikai. Tai yra e, puikus dalykas, reikėtų ne pasirašinėti vieną šalia sutartis, bet laikytis daugia šalio požiūrių, reikėtų numatyti socialinės ir aplinkosaugos normas, standartus mūsų prekybos sustarimuose. Tai yra puiku, jeigu štai atsirastų, tačiau vien numatyti neužtenka, jeigu tos, tie standartai netaikomi praktikoje, tai tuomet mm, jų naudos nebus jokios. Susitarimus pasirašė ES, bet niekad neprivertė partnerių laikytis tų standartų. O jeigu to nėra, tai klausimas, kam reikalingi tokie susitarimai. Žmogaus teisų klausimai. Ponas Monks kalbėjo tik tą klausimą minėdamas Kolumbiją. Na, suprantama, svarbu, kad tas klausimas būtų keliamas. Man atrodo, tarptautinės prekybos klausimas ir kartu žmogaus teisų klausimų kelimas yra normalus dalykas, taip ir turėtų būti. Svarbu, kad e, būtų atsisakoma to požiūrio, kad neva prekybos politika yra atskirta nuo viso kito. Jeigu ES pasirašo sustarimą su viena ar kita šalimi, ar tai būtų pramonės ryties sustarimas, ar žemės ūkio, ar mokslo tyrimo, ar bet koks kitas, E, turėtų būti įtraukiamos šios priemonės. Galbūt reikėtų. Iki šiol tiksliau buvo numatytos įvairios saugiklinės nuostatos, kurių taikymų mes iki šiol nesame įsitikinę. O atsitinka taip, kad tos nuostatos dėja suduoda rimtą smūgį mūsų e, pramoniai, mūsų ekonomikai. Na, protekcionizmas daugelį, kai kam atrodo baisų žodis. Man taip netrodo, nes jeigu mes imamės, nes žodis protekcionizmas pirmiausia reiškia apsaugojimą. Tačiau ne, tokių priemonių imasi ne tik Europa, tokių priemonių imasi, pavyzdžiui, Junktinių valstybių administracija kai kuriais atvejais, bet juk tai nėra kairuoliška vyriausybė, tikrai ne. Tiesiog mums taip pat reikia pagalvoti, kokiu priemonių reikia imtis tam tikriems, pavyzdžiui, pramonės sektoriams apsaugoti. Na, nenorėčiau pernelyg plėstis šią temą. kai klausiausi Business Europe atstovo, aš turiu pasakyti, kad aš pats pasisakau dažnai už reformas ir čia kalbą matau kaip šiek tiek revoliucinę. Tiesiog sakyčiau, kad ši e, institucija taip pat turi pradėtis, e, pradėti laikytis sveiko požiūrio. Ačiū. Uh, na, nežinau, ar kam galėtų kilti minčių, kad jūs laikotės revoliucinių idėjų, ne, jis neklauso sakau, kai kam gal pasirodys, kad jūs revoliucionierius e, pagal savo idėjas. Na, bet šiaip ar taip, ačiū už jūsų pasitikėjimą. Danieliau. Na, aš manau, kad visą tai išplaukia iš anksčiau pasisakiusių minčių mes supratome, kad ekspertai kol kas neturi kažkokio tai gatavo atsakymo, šalia to dar yra atsakingi politikos veikėjai, mes esame atsakingi politikos veikėjai ir mums visiems rūpi klausimas, kokios yra nusistatytos mūsų ribos. Žinoma, reikalinga strategija, tačiau tam, kad ta strategija būtų sukurta, reikia nusistatyti tam tikrus tikslus. Ir jeigu pasiims, paimsime tą strategiją 2020, kurią pristatė komisija, tai matysime, kad apie ją jau buvo šnekėta parlamente. Mm, ir tikslų iškelta nėra ten kažkokiu tai konkretesnių, na nebent toks tikslas, kad turime būti puikiais visose sityse, nėra kažkokios tai strategijos su konkrečiais tikslais, kurią galima būtų a posteriori patvirtinti. Mm, manau, kad tikslų ES 2020 e, tikrai nustatyta nėra. Ir dabar kaip nustatyti priekybos strategiją, nežinant, e, koks likimas laukia pramonės politikos, irgi labai sunku. Kitas dalykas. Šiuo metu einame keliais keliais. Turime Global Europe, turime e, nuomonę, kurią pareiškia parlamentas šiuo klausimu ir kai analizuojame, kai galvojame, ką mano e, politinis skyrius apie nustatytus tikslus, tai suvokiame, arba bent jau man susidaro toks įspūdis, kad sėkmė mus lydi toli gražu ne visada. E, diskutuojama daugia šalių pagrindų, kol kas mūsų partneriai PPO nemano, kad mūsų darybos rimtos, e, Doha raunda, raundas taip pat. žinome, kokia situacija kai Korejoje yra dar ir kitų dėrybų, kurios tebe vyksta. Taip pat rinkos atsiverimo klausimas sprendžiamas viešųjų e, rinkų. Ar čia yra kas nors konkretesnio? Na, nemanau. Taip pat buvo kalbama apie mm, prekybinės apsaugos tvarkos e, principus, kurie visą laiką iškraipomi. Apie tai išnekėjome šį rytą, o kalbant apie apsaugos mm, priemonės, tai komisaras pateikė tekstą. Nors kita vertus iš to teksto e, nieko gero. Prieš tris metus tekstas buvo pateiktas, tačiau nieko, niekur mes nepasistumėjome. Ką ekonominių požiūrių reiškia toks įstimasis, ką politinės ekonomikos prasme tai reiškia, e, kaip Indija, Kinija, e, Azija, Latino Amerika pasistumėjo, ką dabar tie regionai veiks po penkių arba po dešimties metų. Mes kokioje vietoje turėtumėm e, būti Ar mes turėtumėm dominuoti ekonominiu požiūriu, ar, ar, ar turėtumėm kažkur tai per vidurį būti? Tai yra esminiai klausimai ir kol kas nėra, nėra duota atsakymo į juos. Jeigu tas atsakymas būtų duotas, tai tada būtų galima kažką konkretesnio ir galvoti. Deja, iš šitų diskusijų nieko naujo nesužinojau. Aš norėčiau, kad galėtumėm iškelti tokį klausimą, sakykime, ką padarėme, ką dar reikia padaryti, kokius reikalavimus turime išpildyti. O tada jau galų gali reikia klausti, e, klausimą kelti taip, kokią, kokius tikslus kelti strategijoje 2020. Ačiū, Daniel. Ponas Šulcas bus paskutinis kalbėtojas šių pasisakymų raundų metu. Dėkui, pirmininkė. Brangus kolegos. Paskutiniai pasisakiusieji labai gerai atspindėjo tą tokį ne vienaprasmišką vertinimą, kurį pateikė mūsų trys svečiai. Aš tiesiog norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate Global Europe rezultatus. Man atrodo, kad tie rezultatai labai nekokie. Niekas čia mums nepavyko, tačiau galbūt kai kas iš jūsų įsivaizduoja skirtingai. Galbūt galvojate, kad PPO neturėtų ne, ne, nepasistumėjo į priekį, visai nepadarė jokios pažangos. Uh, ir toliau nedaro jokios pažangos, koks yra santykis tarp e, prekybos strategijos, tarp e, vystimo politikos, tarp e, finansinių rinkų politikos ir panašiai. Aišku, visa, į visą tai atsižvelgiant turėtum kažkaip galvoti, kaip pagerinti ES piliečių gyvenimus, tačiau ne tik tais jų, dar turime gerinti ir kitų polit, prekybinių partnerių, valstybių politinių partnerių piliečių gyvenimo sąlygas. Ir dar dėl 2020 strategijos. Kaip atrodys ekonomika 20 e, metais, su kokiomis problemomis pasaulio ekonomika tada susidurs? Dabar kyla įvairios krizės, tad mums tikrai reikia kelti panašius klausimus. Sakykime, kyla, kad ir tokios krizės kaip maisto produktų krizė kaip rasti santyki tarp e, priekybos politikos ir ekonominės politikos, kad 2020 metais europiečių ir visų e, planetos gyventojų gyvenimas būtų geresnis. Visai neseniai matėme, kas įvyko New Yorko konferencijoje. Tūkstantmečio vystimosi planų konferencijoje. Ir galų gale pastebėjome, kad didesnio susidomėjimo tai nesukėlė, nors e, konferencijoje dalyvavo labai nemažai delegacijų. Kaip tuos tūkstantmečio tikslus įgyvendinti, kaip įgyvendinti ekonominės politikos tikslus. Dar norėčiau vieną aspektą paliesti ir išsiaiškinti, ką galvoja apie tai ekspertai. Ar jūs manote, kad prekybiniai santykiai yra visiems apsimokantis? E, kaip strategija 2020 turėtų būti pertvarkyta, jeigu norime, kad e, visoms pusėms ta politika apsimokėtų? Pavyzdys. Brazilijoje, sakykime, etanolio gamyba yra E, vystoma, etanolis naudojamas automobilio kūrui. Ta gamyba yra labai gerai išvystyta. Aišku, kyla įvairių problemų šioje srityje, tačiau tas, tos problemos sprendžiamos įvairūs techniniai sprendimai pasitelkiami ir e, galų gale automobilių gamintojai gali naudoti tą kūrą e, automobiliams. Tačiau, pavyzdžiui, Europos automobilių gamintojai visai nenori importuoti į Europą tokių technologijų ir dėl to Brazilija e, netenka prieigos prie Europos rinkos. Prie to prisideda dar tas faktas, kad Kinija turi aprūpinti 1,5 milijardo kinų. Ką tai duos ateičiai? Atrodo, kad Kinija šiandieną yra labai rimtas konkurentas, tačiau kai galvojame apie rinkos aprūpinimo realybę, e, apie darbo vietų kūrimą ir e, įtaką tai darbo, e, darbo vietų kūrimui, tai norėčiau, kad tie klausimai vis tik tais būtų rimčiau sprendžiami mūsų ekspertų. Ačiū. Um, Dabar suteiksiu žodį ponui Baldvinui iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad organizavote diskusijas, kurios labai aktualios. Komisija dėkoja už pakvietimą. Dažnai norėdami įvertinti ateitį turime įvertinti praeitį. Kaip ponas Kasparė minėjo, mes daug dėmesio skiriame vertindami šią dabartinę politiką, atsižvelgdami į praeities kontekstą, Global Europe paktą ir man atrodo, kad mes turėtume tikrai nepamiršti to, ką jau padarėme, galvodami apie tai, ką reikės daryti ateityje. Tad jums leidus, Aš apžvelgsiu Global Europe procesą ir tada prisidėsiu prie diskusijos. Na, pirmiausiai, kalbant apie Global Europe, reikėtų pasakyti, kad mes sukūrėme faktiškai pirmą kartą strategiją skirtą konkurencingumui skatinti ES lygių, apimdami tiek vidinius, tiek išorės aspektus. Pavyzdžiui, prekybos generalinėme direktorate manome, kad šis direktoratas gali labai daug prisidėti, siekiant užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą e, ir e, dalyvavimą pasaulinių kainų sudarime. Žinoma, galėdami užtikrinti prieigą prie didžiausių, sparčiausiai besivystančių užsienio rinkų. Global Europe, ko gero, pirmą kartą pripažino tą faktą, kad kalbėdami apie atvirumą tarptautinį konkurenciją turime kalbėti ne tik tai apie muitus, bet apie 21 amžiui tinkančią prieigos per rinkos politiką. Tai yra ne muitų apribojimai, išteklių paskirstimas, prieiga prie žaliavų, intelektinės nusaibės teisų apsaugos efektyvumas, apie ką jau buvo šiandien kalbėta ir panašiai. Trečia, reikėtų nepamiršti, kad Global Jūra buvo sukurtas tam, kad baigtųsi toks de facto moratoriumas, kurį taikėm daugia šaliam ir dvišaliam prekybos susitarimams. Ten labai daug dirbome, kaip žinote, baigėme darybą su Pietų Koreja, Darybos buvo pradėtos prieš trejus metus, dabar baigėme sus, pasiekėme sustarimus su Kolumbija, Peru, kitomis, tai yra Centrinės Amerikos šalimis, dirbame su Indija, Kinija, Kanada, Azijos šalimis ir iš naujo pradėjome darybą su Merkosūro šalimis. Taigi darbo atvarkė šitos, šitų tarptautinių prekybos darybų yra labai plati, jeigu palygintume ją su Dovos darybų raundu tai mm, galime pasakyti, kad bent jau mes pasiruošę ryštingai siekti apčiopimo rezultatų. Ir parlamentas dalyvautame procese aktyviai ir mes dėkingi jums už visus jūsų patiktus komentarus. Na, dabar aš norėčiau trumpai sureaguoti į išsakytas mintis. Pirmiausia, pono Benasi. Taip mes puikiai suprantame MVI problemas, su kuriomis jie susidarė, bandydami slėti tarptautinę priekybos rinką. Tačiau mes visgi norėtume pabrėžti, kad MVI tai išvelgia ir galimybę, ne tik tai kliučių. Mes nesėdim šiaip rankų sudėję. Mes bandome pagerinti situaciją, suprantame, kad prie protekcinių priemonių biurokratizmas yra labai didelis ir galvojame būtent dabar, kaip galima būtų pamažinti MVI tenkančią naštą importo atveju, produktų naudoto atveju, skundų teikimo atveju ir panašiai. Dėl gyvendinimo, čia keletas iš jūsų pasisakėte, kaip jų užtikrinti. Taip, tema svarbi, Nemanau, kad mums ar bet kam Europoje patiktų, jeigu dėrėtumės dėl susitarimų ir negalvotume apie jų gyvendinimą ir kažkokias priemonės, kurios padėtų tai užtikrinti. Na, negaliu dabar kalbėti komisijos vardu, bet man atrodo, kad mes tikrai pasišventę įgyvendinimus skirti daugiau dėmesio. Kuna Monks kalbėjo apie žmogaus teises ir panašiai. Daug galima būtų apie tai kalbėti, ne, bet trumpai galiu pasakyti, kad mes, kai tik įmanoma, paliečiam tos klausimus ir kalbame sėkmingai, e, stipriai tomis temomis papo, gal netaip sėkmingai viskas vyksta bet bandome, kad būtų įtraukti straipsniai dėl tvarumo, bet galime padaryti tik tiek, kiek mūsų partneriai pasiruošia priimti. Turime įvairius mechanizmus, JSP, JSP, jie labai svarbus, siekiant propaguoti socialinius, ekonominius, e, aplinkos saugos standartus, įtvirtinti žmogaus teises. Ir dabar dirbame, kad 2011 sustarimuose tai būtų įtraukta taip pat dėl Vansloteno minčių, pritariu daugumai tų minčių, jūsų dėmesio, kurį skiriate augimui, santykiui tarp išorės ir vidaus aspektų. E, Pritariame jūsų paramai dovos daryboms, plačiai darbo atvarkiai, regioniai konvergencijai, intelektinės nusaibės teisėms, novatyvių CO2 nereikalaujančių technologijų skatimas ir visą tai mums irgi priimtina bei jūsų mintis dėl žaliavų. Negalėčiau daugiau nieko pridurti. Manau, kad belieka tęsti apie tas produktyves diskusijas su jumis, su Business Europe ir su kitomis organizacijomis, kurio atstovai šiandien susirinko į mūsų diskusiją. Na, suteiksiu galimybę ir parlamentarams sureaguoti į varias įdomias e, idėjas, gal Kuno Kazak dar e, sureaguosiu mintį. Mums labai svarbus Europos parlamento dalyvavimas, vertiname tai kaip pozityvų žingsnį. Dirbame su jumis ir žaliavų klausimų. Stengiamės sukurti strateginį požiūrį plėtodami santykius su mūsų partneriais. Apie tai dabar kalbama ir taryboje, rengiamos išvados apie tai, kaip reikėtų toliau vystyti mūsų strateginius santykius. Ponai Šadau, norėčiau štai ką pasakyti, reaguojant jūsų komentarą dėl investicijų skatinimo. Na, nesakyčiau, kad mes turėtume skirti dėmesį ar tai eksporto, ar tai importo orientuotas sektorius. Tiesiog suprantame, kad svarbiausia sėkmingus mūsų sektorius integruoti į pasaulinę ekonomiką, užtikrinti priekybą, tarpšakinę priekybą. Du trečdalį mūsų eksportui prisideda prie gamybos procesų plėtojimo. Mums, sprašau, du trečdalį importo. Tad mums reikia importo, kad galėtume Mm, užtikrinti ir eksportą. Tai yra susiję dalykai. Dėl to ir pritariu įsakytams mintims, kad reikia derinti išorės ir vidaus politiką. Na ir galiausiai, pirmininkė, galbūt reikėtų trumpai dar pasisakyti apie procesus, kurie šiuo metu vyksta komisijoje, formuojant naują prekybos politiką. Šios dienos klausimai yra svarbus etapas, kaip ir ankstesni pavasarį ir vasarą organizuoti klausimai. Aš e, apie tolesnius procesus komisijoje negaliu labai dabar konkrečiai kalbėti, komunikatas turėtų pasirodyti mm, spalio pabaigoje. Man, man taip atrodo, e, Poroso apie tai kalbėjo savo ataskaitą apie esamą situaciją ES. Aš manau, kad mes laukime to komunikato visi, tai atinkamas momentas. Tai tiek, galėsiu vėliau sureaguoti ir papildomus klausimus. Ačiū. Ponui Baldvinui turime tris kalbėtojus sąraše. Norėčiau pasakyti jums štai ką. Dvi minutės kalbėtojų skirime Europos parlamente paprastai, kai kalbama plenarinėme posėdėje. Na, jums suteiksime tris minutės, bet tikrai nedaugiau. Labai kviečiu laikytis kalbėjimo laiko. Prašom. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į pastabas, kurias išsakė kalbėjusieji. Aš sakiau, kad mes Pripažįstame tai, jog komisija per pasarosius metus nuveikė tikrai daug ir laukiame tikrai daug iš to, kas buvo padaryta. Laukiame, kad sumažėtų administracinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau į visus klausimus jau dabar sakau, yra neįmanoma atsakyti. Aš tiesiog pasirinkau vieną kitą. Buvo kalbama apie dilemą. Ar susitelkėme prie laisvosios prekybos labiau, ar tai turime įtraukti į tai socialinius ir aplinkosaugos standartus. Mes turime čia labai aiškę nuomonę, kadangi manome, jog socialinė aplinka yra diskutuotinas dalykas. E, jeigu naujai iškylančios šalis negali su to susitaikyti, mes turime diskutuoti su jais, mes negalime dėrėtis tol, kol to galimybės vykdyti vieną ar kitą veiklą ES viduje nėra ištirtos. Tai štai tokia yra realybė. Tad aš manau, kad Europos parlamentas čia turi tarti savo svarų žodį, kai iškyla šio pavučio klausimai. Norėčiau būtent tai užakcentuoti. Kitas dalykas, kuris man regis buvo suformuoluotas ne kaip tiesioginis klausimas, bet buvo uh, kalbama apie tai, ar Europa praeitį yra nuveikusi pakankamai daug. Aš manau, kad ES yra nuveikusi tai, ką galėjo nuveikti. Kiekviena valstybė narė turi savo strategiją. Tad aš manau, kad ko gero, geras dalykas yra sutelkti prie atskirų sektorių. Tačiau jeigu susitelkiama prie vieno sektoriaus ar vienos linijos, kurios nesilaiko valstybės narės, tai vėlgi realybė susiklosto dar kitokia. Aš Nesu ekspertas, esu mažų vidutinių įmonių vienas iš atstovų. Ir dabar galiu konstatuoti, kad strategijos yra skirtingos. Suprantu, kad ES yra nuveikusi daug. Europos komisijos atstovas taip, taip pat paminėjo. Aš manyčiau, kad ES nuveikė maksimumą to, ką galėjo nuveikti. Kai kurių sustarimų rezultatai šiandieną yra jaučiami ir dar Trečias dalykas. Nenorėčiau užbaigti neigiamą savo pasisakymą. Ar ES 2020 yra strategija? Tokį klausimą norėčiau užduoti. Kai mes kalbame apie strategiją, mes turime aiškiai žinoti, kas praeitį nesuveikė, kas buvo nesklandu. Ar Lisabono sutartis suveikė netinkamai, ko gero ne. O aš mačiau, kad ES 2020 nėra strategija, tai yra gerų intencijų sąrašas, jeigu taip galima sakyti, kurių reikėtų laikytis Tačiau mano nuomonė, esminis dalykas turi būti toks. Reikėtų šiandien klausimą, kaip Europos parlamentas galėtų dirbti su komisija ir taryba, nes jūs turite nuspręsti, su kokiais regionais, pavyzdžiui, jūs dėrėsitės, jeigu valstybėms narėms pavyktų susitarti dėl bendros linijos. Man atrodo, tai yra svarbiausias klausimas. Kiekvienas šiame parlamente galėtų tokį klausimą iškelti. Ačiū, ponui. Benesi, ponas Manks, prašau. Yes, you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Keletas pastabų atsakant į tą platų klausimų spektrą. Susitelksiu prie svarbiausių. Ir vieną iš tų svarbesnių klausimų uždavė pranešėjas – apie komisijos iniciatyvą 2006 metų. Ar buvo klausima, ar ta iniciatyva pateisino lūkesčius? Ir ar sėkmingas buvo to dokumento rezultatas? Aš manau, kad tarptautiniai priekybai plėtoti nuo 2006 metų laikas buvo tikrai nelabai lengvas. Buvo laikomasi daugia šalio požiūriu Matėme, kad tai ne visada buvo geras metodas. Mes tiesiog laukiame daugia šariškumo atgimimo šioje srityje. Ir kai kas jau matosi, nes matome, kaip pasaulis keičiasi. Tad iškyla poreikius su panteriais dėrėtis. Ir, pavyzdžiui, su kitomis valstybėmis žinome, kad daugiau, labiau apsimoka turbūt dėrėtis net dvi šalių pagrindų. Niekas nekaltas dėl tokios padėties, nei mes, nei amerikiečiai tiesiog geriau turėti visiems bendrą poziciją, tiek darant su kitomis valstybėmis, tiek su kai kuriomis kitomis šalimis. Turime pripažinti, kad mes ir toliau tebe esame tame ekonominės krizės epicentre, krizės, kuri prasidėjo 2007-aisiais, ES lygių krizė turi būti sprendžiama, buvo tuomet keliami klausimai dėl vieningos rinkos tvarumo, buvo klausima, ar ES neturėtų atsitverti sienomis, siekdama išvengti krizės. Nuo mažiau, atsitverti nuo mažiau išsivyščiusių šalių. Na, tai nėra pats geriausias sprendimas. E, buvo siekima sudaryti liberalius prekybos susitarimus. Dabar kelmės klausimus, ar jie nebuvo pernelyg liberalūs. Tiek kalbant apie žemės ūkio sritį, tiek apie kai kurias esminės pramonės rytis kalbančią klausimai sugrįžta. Svarbu turėti konkrečią strategiją, nes šitie klausimai keliami vis aštriau, ypač siautėjant tai recesijai. Mm, mes negalime teikti, kad pažangos pasiekta nebuvo. Europos komisija ir taryba dirba, vyksta dvišalės darybos, dalyvaujame juose tiek, kiek leidžia institucijoms jų apibriešta kompetencijos rytis. Ir Manau, kad yra labai svarbu, kad ES laikytųsi atsargaus požiūrio, propaguodama ES veikimo modelį. Ir manyčiau, kad dėrybose svarbu laikytis bendros pozicijos, nes mes nekalbame kažkokį, apie kažkokius labai paprastučius reikalus kartais Europai tenka laikyti šiek tiek agresyvesnės pozicijos, toks poreikis gali iškilti, kai aplinka to pareikalauja. Pavyzdžiui, kalbant apie žaliavas, sulaukta buvo visos eilės klausimų, kai dėl prieigos pietų žaliavų. Suprantama, svarbu neužmiršti kontekstų, svarbu pažiūrėti, kaip Kinija, pavyzdžiui, reaguoja į šios klausimus. nes, vien, nes daugelis politinių veiksnių įtakoja žaliavų kainas, pavyzdžiui. Kai kas mano, kad politika čia neturėtų turėti vietų šios rytyje, dėja matome, kad yra kitaip. Ir ta politika dėja turi šitiems dalykams įtakos. Ačiū. Ačiū ponui Manks. Ponas Venslau, prašau. Thank you. Um, I've heard... Dėkoju. Išgirdau daug vertingų komentarų, uždavėte neblogai maž gerų klausimų susijusiu su jūsų komiteto vaidmeniu, na, sureaguosiu į keletą temų. Girdime nemažai kritikos ekonomikos ir finansų sistemos atžvilgių, kad prieėmė prie šios sistemos griūties momento. Norėčiau Jums kai ką priminti kad e, pasaulinė prekybos sistema toliau buvo stiprinama, to padėjo mums iš, išgyventi. Taip, kai kur taikomos tam tikros protekcinės priemonės, muitų tarifai, bet šiaip ar tai prekybos sistema toliau sėkmingai veikia. PPO dėka ES stipriai remia ją ir veslų įmonėse remia, tad nepamirškime to vaidmens, kuris tenka prekybos politikai. Apie BŽUP reformą tai man labai aktualus klausimas. Na, išgirdęs tas idėjas dėl to, kad iki 20 metų reikia ūkį padaryti ekologiškesniu, mažinti emisijas, geriau naudoti išteklius, Tai kodėl mes tada diskriminuojame atsinaujančius energijos šaltinius, e, kalbant apie jų kainas vietos lygių, apie bioetanolį, cukrų ir panašiai. Jeigu mes diskriminuojam šitą medžiagą, e, šitas medžiagas, kai kitos medžiagos gali būti įvežtos be mokesčių, tai nieko mes nesukursime. Tad mes turėtume panašiai kaip ir pašarų rinkoje pašalinti tą diskriminaciją. Ponui Žado norėčiau pasakyti, kalbant apie importą, nors jūs kaip iš dalies atsakėte į savo klausimą, mes nenorėtume, kad įmonės sutelktų visą dėmesį eksportui, mes norėtume, kad ir importas būtų skatinamas ir kuo žemesnė kaina. Tai padės pagerinti mūsų sistemos efektyvumą. Galiu kalbėti apie savo uh, pramonė, chemijos pramonė. Po Urugvajaus raundo sumažinus muitus mes tapome šioje srityje lyd, pasauliniais lyderiais, ypač konkurencingais. O JAV, kur buvo taikomos protekcinės priemonės įvairios pramonės sritims, e, taip gerai nebuvo, jeigu palyginame mūsų emisijų rezultatus, jie daug geresni negu JAV, todėl kad mūsų rinka atvira ir nepra, netaikomas protekcinės priemonės. Pone Kasparė, dėl to, ką mes gero nuveikėme per pasvarsis keletą metų, na turbūt e, nemažai nuveikėme atverdami rinkas, bendradarbiaudami su komisija dvi šalės susitarimai čia labai daug padėjo ir toks susitarimas su Pietų Koreja nuties kelius kitiems susitarimams. Nu, taip, yra įvairių klausimų dėl intelektinės nusavybės teisų, dėl ES standartų įtvirtinimo, bet mes nesėdėm vietoje, mes kažką darome ir šias rytį. Pone Šulcai, dėl dvišalių susitarimų, na, tą patį galiu tik pakartoti, kad jie. Yeah duoda naudos abiems šalims, galbūt ne kiekviename sektorėje, bet mūsų ekonomikai, tai bendras rezultatas yra pozityvus. Dėkui. Ačiū. Ponas Antorfas paprašė žodžio. Dėkuoju, pirmininkė. Neseniai buvau Kinijos Čekijos draugų asociacijos pirmininkas. Dalyvavau, e, vykau į vizitą Kinija perina nuo rinkos orientuotos išorės energiją į rinką orientuotą į vidaus energiją. Jie padidino minimalų atlyginimą keletą kartų. Ir padidėjo realios gyventojų pajamos atitinkamai. Tai reiškia, kad Europos įmonės gaus daugiau galimybių. Kita vertus bus didesnė konkurencija iš Kinijos įmonių. Man susidarė toks įspūdis, kad kiniečiai, ypač, e, kad kiniečiai pačiau nuoliai pasisako už šio laikinės technologijas. Teko matyti, kad jie meta e, pastangas, kad sukurtų elektrinius autom, elektravarmus automobilius, vidutinis darbuotojų amžius 28 metai kiniečiai daug skiria dėmesio, kad e, studijuotų vakarų aukštasias technologijas Europoje, JAV. Tad greitai pajusime jų konkurenciją ne tik tai dėl žemų kainų ar vidutinės kainos, kainų prekių srityje, bet ir aukštųjų technologijų srityje. Tai bus dar vienas iššūkis mums Taigi viena vertus turėsime daugiau galimybių Kinijos vidaus rinkoje ir antra vertus bus didesnė konkurencija tarptautiniu lygiu. Taigi mano klausimas būtų jums toks. Ar jūs ruošitės šiems iššūkiams ir kaip? Daugiau norinčių kalbėti nėra, tad vienas iš prelegentų galbūt galėtų sureaguoti į šį klausimą, kas save paskirtų tokiam darbui. Ar būtų savanorių Vansliutin? Kinija Europos įmonėms sukuria labai daug galimybių tuo pat metu, kaip kad jūs ir pastebėjote, sukelia daug iššūkių. Šiaip mes nebijome Kinijos konkurencijos, ir neturėtume dėl to taikyti protekcinių priemonių. Turėtume tverti Kinijos įmonėms mūsų rinkas. Sustikime su Kinijos pramonės rūmų pirmininku. Išgirdome iš jo susirūpinimą, kad e, Kinija nori taikyti tam tikras protekcinės priemonės, apriboti Europos investicijas, bet manau, kad reikėtų stengtis kuo labiau atverti rinkas vieni, vieni kitiems, siekti, kad Kinija vadovautis tokiais pačiais principais. Ir kita vertus turime stiprinti savo konkurencingumą. Na, vėl pateiksiu sek, na, savo sektoriaus pavyzdį. Mes pasakome už tai, kad Doho darybų raundo metu būtų taikomi nuliniai e, muitai to tarifai. Kinija nenori dalyvauti tose darybose. Praeisiais metais e, Kinija pardavė 22 procentus visų chemijos pramonės prekių, ES sudaro 24 procentus. Taigi Kinija pralenkė JAV ir Japoniją, bet jos teigimu jie negali liberalizuoti šito sektoriaus, kad tai yra, kadangi tai yra jautrus pavučių sektorius. Ir man tai kelia juoką. O kai jau eina kalba apie klimato kaitą, tai man verkt norisi. Mes negalime pasiekti tų superambicingų tikslų, jeigu neįtrauksime Kinijos. Ir jeigu tikrai norime užtikrinti korencingumą ir įtvirtinti, turime užtikrinti, kad ir kiti konkurentai elgtųsi atitinkamai, nes jeigu to nedarysime, tai pjausime šaką, ant kurios sėdime ir investicijos eis kitur, mm, pas mus jos nepasiliks ir tai blogai ir mums, ir mūsų darbuotojams, ir mūsų pramoniai, ir mūsų verslui, ir visai Europai. Dėkuoju, dabar stiksiu žodį Baldvin iš komisijos. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pabandysiu labai greitai per minutę pateikti trumpus atsakymus užduotus labai plačiai apriepiančius klausimus. Bus sunku, bet pabandysiu. Mes turime, aišku, dirbti toliau ir dirbti aktyviau su Kinė. Daug daugiau čia reikia nuveikti. Mes kalbame apie labai rimtą pramonės partnerį. Tai yra tas dalykas, kur galima pasiekti labai daug, kalbant apie plataus vartojimo prekes, apie jų eksportą, tai yra ta, ta šalis, į kurią eksporto galimybės yra didžiulės. E, daugiau norėčiau kalbėti apie galimybės negu apie grėsmės. E, prekyba vykstanti su Kinija yra daug žemiau išvystyta negu galėtų būti. Mes jaučiame susirūpinimą ir girdime iš šio komiteto narių, tačiau tiesiog siekiame uh, tiek viešųjų pirkimų sektoriuje, tiek paslaugų sektoriuje daugiau atvirumą. Uh, siekiame, kad būtų gyvendinamos intelektinės nusavybės taisyklės ir mes siekiame, kad būtų įdėktos pramonės politikos tam tikros priemonės. Pavyzdžiui, kad būtų dirbama technologijų, perdavimus ir panašiai. Čia tebėra dar probleminių klausimų. Na, iš tiesų, mes žvelgime optimistiškai į perspektyvą ir manome, kad laikomasi teisingo kelio. Bandome Kiniją prikviesti į strateginės diskusijas, kad būtų galima pradėti aukšto lygio ekonominį ir politinį dialogą. Svarbu įtikinti Kiniją atsisakyti pagundų vykdyti ekonominio nacionalizmo politiką. Na, kalbant apie ekonomikos augimą, apie technologijas, inovacijas. Kinija yra linkusi bendradarbiauti su partneriais, tame tarpe ir su ES, tačiau čia dar turime dirbti aktyviau. Ačiū. Pirmininkas dėkoju komisijos atstovui, dėkoju visiems trims mūsų svečiams. Diskusijos buvo tikrai praturtinančios. Ačiū už jūsų mums paskirtą laiką. O dabar keliaukime toliau prie 14 darbo tarkės klausimo. Ir mes kalbėsime apie bananus, apie juos jau kalbėjome kurį laiką. Norėčiau pakviesti Gabriel Mano e, prisijungti prie mūsų. Gabrielė Marso, tiksliau, kviečiame prisijungti prie mūsų. Kurie nesupranta bananų tvarkos, aš norėčiau pasakyti, kad 2009 2009 metais buvo pasiektas susitarimas dėl ES muitų tarifo taikomo bananams. Ir tai yra, tai užbaigė ilgiausią, kada nors trukusi prekybos ginčą istorijoje. Europos Sąjunga numatė bananų importų režimų, kurios leidžia 3 ketvirčius milijonus tonų vaisių įvežti į Europos Sąjungą be muito mokesčių. o paskui taikomas muito mokestis, kuris siekia 176 eurus a, už toną visiems eksportuotojams. Aš kiek suprantu, amerikiečiai ir Bob Daul siekia finansinių interesų propaguodami bananus čikitą. Ir buvo siekiama be muičio įvežimo bananų Europos Sąjungą. Na, regis tas ilgas ginčas baigėsi ir tiesiog taip, ko gero, yra ir geriau. Uh, Kolegos, man malonu pasveikinti mūsų posėdį Gabriel Marsojina iš PPO vyriausiųjų eksperčių. Ji dirba uh, PPO teisinių klausimų skyriuje. 94 metais ten pradėjo dirbti. Jo svarbiausios pareigos buvo uh, teikti konsultacijas dėl ginčytinų PPO pasiekusių atvejų. Ji dirbo kartu su direktoriu Paskel Lemy. Gabrielė taip pat yra teisės e, profesorė Ženevos universitete. Ji baigė tarptautinio vystimosi e, universitetą, kur ir dabar dėsto teisę. Pone Marso pateiks mums susitarimus susijusius su PPO sprendimais susijusiais su bananų prekyba. Europos parlamentą pasiekė šias, šis trečiasis sustarimas ir Europos parlamentas jam pritarė. Pranešėja šio klausimu dalyvauja mūsų posėdėje, Frančiska Balzinė buvo mūsų pranešėja. Prašom, ponia Marso, jums žodis. Dėkoju, ponia pirmininkė. Man labai džiugu šiandien būti čia ir Mm, man džiugu turėti tą galimybę trumpai aptarti sustarimą dėl bananų. E, grįšiu prie to sustarimo pagrindų. E, PPO perspektyvų, žvelgiant iš PPO perspektyvos, tai yra istorinis sustarimas, tai yra šiek tiek daugiau negu paprastas sustarimas, pabaigiantis tą ginčą dėl bananų importo eksporto. Uh, Daugelis iš jų klausimą puikiai žino, tačiau norėčiau pradėti nuo elementarių dalykų, kad būtų aišku, kas buvo susitarta šiuo susitarimu. Vienas iš GAT sustarimo PPO principų yra tas, kad visi produktai, kuriais prekiauja PPO ir GAT sustarimo šalis, yra traktami vienodai. Tai yra labai sena viso to klubo mintis. Pavyzdžiui, jeigu ES pasako, kad, pavyzdžiui, aš e, importuoju bananus, pavyzdžiui, aš taikysiu 30 procentų muitų tarifą, pavyzdžiui, už tam tikrą vienetą. Vadinasi, panašus bananų e, vienetas importuojamas iš PPO valstybių e, sulauks panašaus traktavimo, jiems susaikomas 30 procentų muitų tarifas. E, šis ilgas ginčas dėl bananų prasidėjo nuo to, kad europiečiai turi ilgą istoriją ir sąsarę su AKR šalimis. Ir faktiškai e, europiečiai nuolatos iš AKR importuojamus banatus traktuodavo geriau negu tuos, kurie būdavo importuojami iš kitų šalių. Kai aiškinu savo studentams ginčius dėl bananų universitete, aš paprastai sakau, kad tai yra ilga ir skausminga meilės istorija. Aišku, lotynų e, Amerikos valstybės ir AKR šalis nori gauti tą specialų ES partnerio statusą. Bananų istorija nėra vien tik mūšis tarp ES ir Junktinių valstijų. Na taip, mes įsitraukime visi į tuos ginčius, buvo numatytos sankcijos, kurios e, vėliau atsispindėjo sustarime, bet prie to dar grįšiu. E, PPO taisyklės leidžia turtingoms šalims geriau traktuoti uh, importuojamas prekes iš besivystančių valstybių, negu tas prekes, kurios importuojamos iš turtingesnių valstybių. Pavyzdžiui, ES galėtų sakyti, jeigu aš e, importuoju iš Kanados tam tikras prekes, aš tuomet taikysiu 30 procentų muitų tarifą, nes taip visada darau. Ir buvo sakoma, na, jeigu tą patį vienetą tos pačios prekės importuosiu iš besivystančios valstybės, tai tarifas, e, muitų tarifas bus nulis. Uh, Tačiau vėlgi, taisyklė yra ta, kad prekės tam tikros vienetas importuojamas iš besivystančių valstybių turėtų būti traktuojamas lygiai taip pat. Tai štai, nuo to problema ir prasidėjo. Europiečiai žino, kad dosniai traktuoja besivystančias šalis. Tačiau europiečiai iš AKR importuojamas prekes traktuodavo geriau negu iš, prekes importuojamas iš kitų besivystančių šalių. Bananų kontekstas pirmiausia reiškia štai ką, kad e, kai bananai iš AKR būdavo importuojami, muitai nebuvo įmami, tačiau labai didelis muitas buvo pritaikytas bananams importuojamiems iš Latino Amerikos valstybių. Be to, ES numatė kvotas, kiekius, e, kiekių ribojimus e, bananams importuojamiems iš Latino Amerikos šalių. Latino Amerikos šalims tai nepatiko, jos pajuto pavydą ir pradėjo uh, tą ilgai, labai ilgai trukusi ginčą. Ir, na, iš esmės, e, Latino Amerikos valstybė sakė, mūsų bananai yra tokie pat kaip iš AKR, tačiau jie dėja traktuojami kitaip. Tai buvo ginčio esmė ir tuomet Europos bendrija sulaukė pastabos iš GATT kurios esmė buvo tokia, turite pakeisti savo požiūrį ir negalite iš AKR importuojamų bananų traktuoti geriau negu importuojamų iš kitų besivystančių šalių. Ir tuomet situacija sušvelnėjo. PPO manė, kad net jeigu ir pagerėjo Europos bendrijos taikomas režimas ir diskriminacija sumažėjo, prasidėjo naujas ginčas, kurį pradėjo Tino Amerikos valstybės ir jungtinės valstijos. Ir kaip jau sakiau, tų ginčių buvo keletas kiekvieną kartą. PPO Europos Sąjungai pasakydavo, kad turite baigti šią diskriminaciją. PPO, kitaip tariant, bandė išaiškinti Europos Sąjungai, kad tos pačios šeimos šalys narės turi būti traktuojamos vienodai. Europos sąjunga anot amerikiečių tinkamai nepakeičia savo režimo. Aišku, Junktinės valstijos pačios bananų neaugina, tačiau ten e, yra pramonės šakų, kur bananai apdorojami ir tos pramonės atstovai turi interesų bananų sektoriuje. Vyko, vykstant Dohos e, dėrybų raundui, europiečiai pasižadėjo, kad situacija pagerins ir kad pereis prie kitos sistemos, kad panaikins kvotas ir pagerins e, muito tarifą. E, tuo tarpu ES pasiprašė papildomo laiko, sakydama, na taip, per tą laiką aš pažadu, kad bananų klausimą išspręsiu sklandžiau. Ir čia buvo numatytos e, išlygos, dvi išlygos, tam tikrą metų skaičių situacijai pagerinti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ES turėjo rasti tam tikrą tarifą, mokeš, muito tarifą bananams, kuris atitiktų tai, ko laukia iš ES PPO. Tačiau reikalas tas, kad GAT PPO neturi taisyklių tam tikrų, koks tas specialus tarifas galėtų būti. Aš paminėjau tam tikro importuojimo vieneto pavyzdį ir panašiai. E, buvo kalbama apie tokią taisyklę, kad jeigu šalis importuoja prekes ir taiko tam tikrą tarifą, tai tuomet tas tarifas turi būti diskutuojamas ir susitariama dėl to su pagrindiniais tiekėjais. Šiuo atveju tie pagrindiniai tiekėjai būtų Latino Amerikos šalis. Europos valstybės ir Latino Amerikos valstybės pradėjo dėrėtis ir ieškoti to priimtiniausio tarifo, kuris būtų priimtinas abiems pusėms. Joms sutarimo nesisekė rasti, vyko du arbitražo posėdžiai ir kiekvieną kartą, kai tik būdavo susėdama prie darybų stalo, arbitražo dalyviai sakydavo, na ne, tarifas dar vis tebėra netinkamas, ne dėl to buvo susitarta Dohoje. Ir amerikiečiai, ir, e, ir europiečiai, atsiprašau, ir Latinų Amerikos šalis turėjo rasti sprendimą, e, kad būtų galima e, numatyti numatyti demokratiškesnį režimą, kartu apsaugoti RKR šalių interesus, tačiau vėlgi iškilo reikalas, kaip jau sakiau, rasti teisingą muitų tarifą. Um, Latino Amerikos valstybių, iš Latino Amerikos valstybių importuojamis bananams. E, buvo sakoma, kad iš AKR bananai yra importuojami taikant nulinį muitų tarifą. E, Latino Amerikos valstybė sakė, kodėl europiečiai įsileidžia bananus, taikydami nulį muito mokestį, jeigu nebuvo susitarta dėl šio e, dalyko ir su Latino Amerikos šalimis. Vykstant šioms daryboms tarp AKR valstybių ir ES, europiečiams tuo pat metu reikėjo ir toliau ieškoti to muitų tarifų, kuris tiktų ne iš AKR importuojamiems bananams. Tikrai buvo sunku, aš jau tą sakiau. 2005 metais, kai vyko Hongkongo ministrų sustikimas, lotynų amerikiečiai nusprendė nutraukti dėrybas grasino išstoti iš PPO. E, tada Norvegijos prekybos ministras gavo įgaliojimus veikti kaip tarpininkas. Ir tuomet Latino Amerikos šalis ir AKR e, dirbo kartu, buvo stengiamas dirbti kartu, siekiant bendro sutarimo, o to pasiekti nepavyko. 2007 metais prasidėjo naujas ginčas. Kolumbija ir Panama pradėjo naują ginčą, sakydamos, kad ES neveikia remdamosi gerą valią ir nesiekime nustatyti teisingo tarifo, muitų tarifo. Kolumbija ir Panama kreipėsi į paskalėmį vadovaujamą generalinį direktoratą, prašydami įsikišti. Paskalėmį žino, aišku, kokios yra ES E, veikimo ribos. Tačiau europiečiai e, pagarbiai žiūri į savo institucijas ir daugia šalius ryšius. Aš dal, padėjau ponui Lamy vykdant šį procesą. Vyko daugybė sustikimų, buvo ieškoma sprendimų. Pono Lamy direktoratas siūlė pačius įvairiausius sprendimus įvairiausius tarybus 2008 Liepą. E, pono Lamy vadovavimas direktoratas pateikė tam tikrus siūlymus ir sąlygas. Europos komisijos pasirodė priimtinos, tačiau ne visoms Latino Amerikos valstybėms tai pasirodė priimtina. Tuomet pono Lamy direktoratas pasakė štai ką, aš jums pateikiau geriausią pasiūlymą, durys yra atviros, dirbkite toliau prie šių siūlymų. Tai štai, buvo e, dirbama tiesiogiai su Latino Amerikos valstybėmis ir tai davė vaisių 2009 gruodį. Europos komisija ir Lotynų Amerikos valstybės e, pasiekė sutarimo dėl gero, dėl teisingo muitų tarifo po to ilgo laiko. Tai toks yra pagrindas to bananų susitarimo. Pats susitarimas yra tiesiog šis daugiau negu susitarimas dėl bananų. PPO Iš, iš PPO požiūrio taško tai yra pats svarbiausias sutarimas pasiektas kada nors GAT PPO kontekste. Tai yra istorinis sutarimas ne tik dėl to, kad numato e, tą ilgo ginčio pabaigą, įtvirtina ginčio pabaigą tarp Europos ir Junktinių valstybių, Europos ir Akaršalių, Europos ir e, Latino Amerikos šalių. Tiesiog Tai yra tas susitarimas, kurio dėka buvo galima aptarti visus aspektus susijusius su priekyba bananais. Na taip, jau sakiau, ginčas e, susitarimo dėka buvo išspręstas. Tačiau per visus tris plėtros etapus šis klausimas buvo neišspręstas. Nes plečiantis ES vis dėlto keisdavosi tie muitų tarifai. Ir nebuvo nu, susitata dėl to galutinio tarifo susitarimas dabar buvo pasiektas ir reikėjo sulaukti, kad tas tarifas būtų nuolatos palaimintas po to, kai prisijungia naujos valstybės prie ES. Na, šis susitarimas taip pat pastumės pirmin ir Dohos darybų raundą ir darbų tvarkaraštį Dohoje. Bananai yra tropiniai produktai, tačiau AKR ir ES nenori, kad būtų traktuojamas šis produktas kaip uh, E, tropinis produktas. E, komisija dėrėjosi ir jai pavyktų sutarti dėl to, kad bananai nebus laikomi įprastiniais tropiniais, kaip įprastinis tropinis produktas, kad ja, bananas bus taikomas kitoks traktavimas. Bet koks sumažinimas numatytas bananų susitarime bus taikomas tik bananams. Ir tuo pat metu egzistuos lankstų susitarimas dėl kitų preferencinių dalykų susijusių su kitais tropiniais produktais. Na ir galiausiai jūs turbūt jau supratote, kad bananų susitarimas yra tiesiog žymiai daug didesnis, svarbesnis dalykas negu bananų ginčio užbaigimas. Pas, įvyko trys ES plėtros etapai, kol vyko šio ginčio sprendimas, įvyko daugybė kitų dalykų, buvo numatytos taisyklės ir, buvo, ir taip pat e, šis susitarimas, kaip jau sakiau, turi įtakos daugos darybų raundui. Ir nebereikalo sakoma, kad tai yra vienas iš įdomiausių pasiektų susitarimų PPO kontekste. Būtent dėl to šiandien čia ir atvykau ir be viso kito norėčiau jūs pasveikinti PPO organizacijos vardu. Dėkoju. Well, <clears throat> Gabriel, I I the... Nu, aš galvau, kad kažką numanau apie bananų prekybos sistemą. Kai teko susidurti iš Amerikos Senato, iš įvairių kitų organizacijų, duotos žinios mane pasiekė ir pasirodo dar nemažai ko nežinau. Dabar ponios Balzinė, kaip pranešėjas, prašau pakomentuoti. Dėkoju poniai Marsu. Iš tiesų labai aiški, e, išsami istorinė apžvalga. Labai ilgai viskas truko, žinoma. Nes e, buvo apžvelgta visa įvykių sistema per eilę metų. Seka per eilę metų. Norėčiau klausimą jums užduoti pabaigoje. kalbėjote apie e, teisi, e, tikrą Ženevos e, susitarimo turinį, kuris turėtų būti taikoma bananams. Tai ne tik tais bananams e, turbūt taikoma, turbūt taikoma ir kitiems produktams. Ir ko gero tai yra pasakytina dar ir apie kitus susitarimus. Aš norėčiau, kad jūs konkrečiau paaiškintumėte, kokius privalumus gauna Europą, galutinai patvirtinusi šitą susitarimą. Kitaip tariant, objektyviai kalbant, ką e, be bananų tas susitarimas apima ir kokios procedūros yra deblokuojamas arba kokios procedūros yra patobulinamos tų susitarimų. Tai yra pirmas klausimas. O antras klausimas išplaukia iš pirmo. Jeigu susitarimas pasirašytas nebūtų, tai kokios tada, kokias tada neigiamas pasiekmes patirtų Europą? Tiek sprendžiant ginčytinus klausimus, jūs kalbėjote apie tokius klausimus ko gero jie turėtų būti kaip tik tais ir sprendžiami to susitarimo dėka. Na, ko gero klausimo esmė būtų tokia, koks, kokie privalumai, kokius privalumus duoda e, šis susitarimas. Ir um, kaip ten su tuo e, preferencinio režimu, kuris būtų taikomas AKR šalims. Ir kas tada būtų, jeigu to susitarimo nebūtų, e, kuo vadovautųsi Europą? Dėkui, Daniel. Ja, um... Brangus kolegos. Aš manau, kad e, labai gerai, kad šitas susitarimas pasirašytas Ženevoje, visa tai aiškiai buvo pasakyta, tokiu būdu buvo užbaigtas tas ilgai trukęs karas. Mums ES tikrai buvo nelengva neką lengviau buvo ir Europos, e, ir Latino Amerikos šalims, kurios visą laiką prašė, kad tos e, sumos, e, tie tarifų, muitai būtų, muitų tarifai būtų nu, sumažyti. Reikėtų suvokti, kad tie muitų tarifai buvo sumažinti ir jeigu dabar jie sumažinti, aišku, nuo to nukenčia AKR šalis. Taip, taip juk ir atsitiko. Ar tam yra numatytas kažkoks kompensavimo mechanizmas? 80 milijonų skiriama Kanarams, Maderai, e, kitiems e, per metus Komisija, pavyzdžiui, sako, kad importų muitai turėtų būti sumažinami maždaug iki 17 procentų. Reikia remti e, partnerius, tačiau reikia remti ir tuos, kurie augina bananus Europoje. Po tokios įžangos norėčiau užduoti klausimą. Ar gali turėti Ar, ar gali turėti tas susitarimas kokios nors įtakos rem, e, Europos bananų augintojams? Ką galėtumėte pasakyti remdamasi savo patirtimi? Tai ko gero leistų sutaupyti milijonus eurų. E, kur dabar galėtų būti tie milijonai sutaupyti investuojami? Ar į bananų sektorių, ar kur nors kitur? E, po pereinamojo laikotarpio reikėtų pasirūpinti tuo, kad bananų augintojams nebekiltų sunkumų, kokiu kildavo praeitie, kad jie atsidurtų tokioje pat geroje padėtyje, kaip ir kitos mažos ir vidutinės įmonės dirbančios panašiose srityse. Ponas Peroni, ačiū pirmininkė. Pone Marso, taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą. O mano klausimas štai. Kadangi tarp AKR ir ne AKR šalių santykiai bananų importo srityje pakito, ar buvo įvertinta viso to pasiekmes bananų, Europos bananų augintojams ir ne tik bananų, bet ir kitų vaisių. Kokios tai buvo pasiekmes, ar neigiamos, ar teigiamos, kadangi importuotojams buvo suteikta įvairių lengvatų. Čia kalbu apie visus, e, visu, apie visus bendrai vaisius ir apie kreušės, apie persikus, e, kitus vaisius. Ačiū, Džo. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai dėl tų jūs apibūdintų konfliktų. Iki Ženevos darybų jūs sakėte, kad Latino Amerika skundėsi, jautėsi, kad jis diskriminuoja ir taip toliau. Bet ar tai iš tikrųjų buvo būtent taip, ar tai nebuvo didelių tarptautinių įmonių susidūrimas? kadangi toms įmonėms atrodė, kad susitarimai sumažins jų pelnus. Čia gal nebuvo kalba apie Latino Amerikos šalis kaip po tokias. Ir apskaitai, kieno interesams tarnauja Ženevos susitarimas. Arba gal reikėtų pasakyti taip, kieno interesam, interesams tarnauja laisvos prekybos sustarimai su Kolumbija ir Peru. Nes tai ypatingai diferencijuoja bananų augintojus, nes mažiau augintojai ir Karibų regiono gamintojai ypatingai nukentės dėl šitų naujų tvarkų, ypač dėl to, kad pasirašėme laisvos priekybos susitarimus su Kolumbija ir Peru. Atrodo, kad dabar daugiau mm, apginami didelių įmonių, čia kitas, United Fruits ir panašių įmonių interesai. O tai yra dideli lobistai. Ir šitos organizacijos liūdnai pagarsėjusios dėl profesinių sąjungų spaudimo, dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų. O maži gamintojai, kurie draugiškai nusiteikia darbuotojų, profesinių sąjungų atžvilgių, nukenčia. Ar PPO pagalvoja apie šios klausimus? Gal galėtumėt pakomentuoti, ką nors dėl šių mano minčių? Na, dėkoju, aš tik norėčiau gal pridėti, sako pirmininkas, kad kai kurios iš jų klausimų turbūt turėtų atsakyti komisija, kuri netrukus pasisakys nes visą tai, ką jūs paminėjote, galbūt ne, nėra būtent jums skirta, Gabrielė. Hel Helmanas. Dėkuoju. Ačiū už visą kontekstą, kai buvo pasirašytas PPO susitarimas. Tačiau po to susitarimo jau nemažai kas pasikeitė. Kolega štai paminėjo apie tai kas, kas atsitiko. Tad norėčiau paklausti, kaip tie sustarimai su Kolumbija, Peru, Centrinė Amerika, jose numatyti mažesni muitų tarifai, siejasi su Dohos darybų raundų, su 2009 metų susitarimu. Ar nebus dabar naujo skundų? etapo, kad nesikomplikuos ta padėtis bananų priekybos srityje, ar nebus tų papildomų komplikacijų. Aš tai, kai lankiausi Ekvadore, labai aktyviai diskutavau su bananų augintojais ir prekiautais. Jų teigimu, susitarimai, kuriuos ES pasirašė su Peru ir Kolumbija, netitinka PPO standartų ir jiems nepatinka asmo situacija. Mano, kad dabar jų šansai sumažėjo. Taigi klausimas būtų, ar jūs nelauksite naujos skundų bangos PPO Ar pritarėte, kad ir Ekvadorui turi būti suteikiamos tos pačios preferencijos, nepriklausomai nuo to, ar jie pradės naujas darybas su ES ar ne. Atitinkamai norėčiau paklausti ir komisijos, ar jūs ketinate Ekvadorui suteikti lygiai tokias pačias preferencijas, kaip kad ir Kolumbija ir Peru, kad e, laikytumėtės įsipareikojimų pasaulinė priekybo organizacijai, Ir ar tai reiškia, kad iš AKR, AKR skirtis priemonės bus panaikintos vystimosi darbo atvarkės kontekste? Ačiū Helmutai. Paprašysiu Gabrielės atsakyti į klausimus. Paskui duosiu galimybę pasakyti, pasakyti komisijai Ir turiu dar tokį vieną paprastą klausimą. Ar iš tikrųjų Bob Dole buvo vienas iš tų, kuris inicijavo teisėkuros procesą prieš ES ir ar jį įdarbino didelės tarptautinės įmonės tokios kaip Čikita? Thank you very much. Dėkoju. Norėčiau dėl susirimo naudos šiek tiek daugiau detalių pateikti. Aš manau, kad aptarėme jau šiek tiek šį klausimą, tačiau ginčių sprendimo tvarkos nustatymas yra irgi vienas iš pasiekimų. Jeigu ES būtų skirusi didelį dėmesį Latino Amerikos šalių iškeltam ginčiui, tai tuomet, aišku, rūpešių būtų buvę daug. Ką mes vadiname sankcijomis? Sankcijos Buvo numat... Junktinės valstijos numatė sankcijas po serijos ginčio. 2001-aisiais jos buvo panaikintos padohos dėrybų raundo. Jos buvo suspenduotos arba tų sankcijų atsisakyta, nes ES pasižadėjo, kad tarsis dėl tos problemos sprendimo. Vienas iš svarbiausių naudingų dalykų yra būtent tokių ginčių sprendimas. Jeigu Lotynų Amerikos šalis yra suinteresuotos prekyba bananais, tai amerikiečiai, pavyzdžiui, labiau rūpinosi ne prekyba bananais kaip tokia, bet jie labiau, jums labiau rūpėjo tai, ką mes galėtume pavadinti paslaugų sektoriumi susijusiu su prekyba bananais. PPO priemė sprendimą, sakydama, kad AKR šalis protegavo ES ir tai buvo daroma fizinių e, bananų importo atvejais. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra susijęs su paslaugų sektoriumi ir amerikiečiams būtent tai ir kėlė rūpeščių. Tada ir buvo numatytos sankcijos, kurias jau minėjome. Na, pirmiausia, buvo nuspręsta priimtėvų sprendimą buvo išspręsta e, daug ginčių. GAT PPO kontekste tai buvo pats ilgiausias išspręstas ginčas. Buvo atsisakytas sankcijų ir dabar nenorėčiau leistis į detalės. Tačiau Ženevos bananų susitarime be kita ko yra pasakyta, kad jeigu visos suinteresuotos pusės ratifikuoja tą susitarimą, tai tuomet ES galės teikti naują darbų kalendorių ir visos į ginčą įsitraukusios šalis, įskaitant rinktinės valstijas, įsipareigojo tartis dėl ginčio galutinio sprendimo. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Nepaisant to, kas ginčą pradėjo, e, GAT kontekste buvo prasidėjęs tas ginčas, paskui penkios Latino Amerikos šalis įsitraukė bananų eksportuotojos ir jungtinės valstijos visos to šalis buvo ginčio šalis. Ir tai reiškia, kad bus išspręsti ginčiai, vis, ginčas bus spręstas taip, kad buvo numatytos priemonės taikomos visokio dydžio įmonėms. Ir 2001-aisiais, kaip jau sakiau, sankcijų nebeliko. Ir visi turėjo galimybę vėl grįžti prie savo pozicijos. Aš sakiau, kad plėtra e, irgi turėjo tam įtakos. Tai reiškia, kad taip pat reikėjo numatyti galimybę kompensuoti e, prarastas prireikus prie rinkos galimybės tiems, kas tas galimybės prarado. Pavyzdžiui, jeigu Lenkija buvo taikomas nulinis tarifas, tai tuomet, jei įstojus Europos Sąjungą, muitų tarifas padidėja ir tuomet Europos Sąjunga turi kompensuoti prarastą rinkos dalį. Ir tuomet bus numatytas galutinis susitarimas, kai visos suinteresuotos pusės pasakys, na taip, mūsų tenkina pasiektas susitarimas. Uh, kai tas visuotinis palaiminimas įvyksta, tuomet bus galima sakyti, kad visiškai ginčas buvo išspręstas, sprendimas pasiektas. Na dabar situacija tokia ir buvo, ir teisiškai viskas būtent taip ir vyko. Kitas svarbus elementas yra štai koks. Visos rytis susijusios su Doha ir jūs esate teisus, sakydamas, kad Visi, sus, visi surimai susiję su Doha yra labai svarbus e, dėl to, kad susirimas yra platesnis negu tik dėl bananų. Buvo susitata dėl tropinių produktų tarp Latino Amerikos šalių ir AKR šalių. Nes to susirimo dėka numatytos yra e, tam tikros preferencijos pagal Dohos darybų raundą, atskiriant bananus nuo kitų įprastinių tropinių produktų. Šis bananų klausimas gali būti laikomas Dohos darybų raundo viena iš reikšmingų dalių. Ženevoje, kaip jau sakiau, buvo pasiektas sustarimas ir tai bus vienintelis sumažinimas, kurio buvo prašoma iš ES. Galime kalbėti apie tris dalykus, kur buvo pasiekta naudos. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad Dohos darybų raundas galės sparčiai pasisumėti pirmin. PPO atsiras daugiau institucijų vienovės ir tvarkos, nes pasiektas svarbus tarp institucinis sustarimas. Na, negatyvi pasiekmė, kaip jūs sakėte, yra tai, kad jaučiamos to sustarimo mažiau palankus dalykai. Europiečiai nebeturės galimybę sudarinėti naujų sąrašų, į kurias įtrauks atskiras, bananų, nu, tai atskiras eilutes su, su nustatytais naujais bananams taikomiems muitų tarifais. Ir tai bus ne tik formaliai išspręstas ginčas, jeigu ratifikavimo procesas neįvyks, tai tuomet e, sprendimas negalės būti laikomas galiojančiu. Taigi, ne, neratifikavimo neigiama, neigiamos pasiekmes pakenktų visai daugia šaliai sistemai, nes tuomet nepavyktų pasinaudoti tais sustarimo visais palankiais elementais. PPO net matydama, kad buvo pasiektas puikus susitarimas tarp Boeingų ir Airbuso, pavyzdžiui, nepareikš savo vienokio ar kitokio susirūpinimo. Na, čia mes kalbame apie institucinį susitarimą. Buvo pasiektas daugia šalis, platus sutarimas ir tai yra svarbiausia. Buvo taip pat užduotas toks klausimas – kuris nėra mano kompetencijos rytis. Buvo klausta, kokią įtaką šis turimas turės ES gamintojams, kaip paveiks tai ne EKR bananų augintojus. Nebuvo numatyta kažkokių ypatingų sąlygų ne EKR bananų augintojams. Čia, siekiant to sutarimo, ES buvo prašoma visus traktuoti vienodai. Ir Tiesiog ES turiu pasakyti, kad laikysis PPO įsipareigojimų. Ir dabar, jeigu aš ES importuosiu bananus, visus traktuosiu vienodai. Tačiau PPO ir GATS taisyklės vyriausybėms leidžia numatyti specialius dvišalius ryšius, sudarant laisvos prekybos susidarimus. Taigi Europa tiesiog visiškai prisiderino prie galiojančių taisyklių prie taisyklės, kurios esmė yra tokia. Visi importuojami bananai yra traktuojami vienodai. Ir tuo pat metu yra atviras kelias tolesnėms dėryboms, kurių dėka galima, pavyzdžiui, importinės prekes, bananus, važiuoju, iš AKR šalių traktuoti palankiau negu kitus. Norėčiau tarti trumpai porą žodžių dar apie vieną dalyką, į kurį galbūt detaliau atsakytų komisija. Pavyzdžiui, apie žmogaus teisės, apie profesinių sąjungų teisės, manau, komisija žino geriau. PPO nėra tokios struktūros, kuri galėtų nagrinėti ginčius dėl laisvos prekybos sutarimų iš esmės. PPO vyriausybės turi tartis dėl laisvos prekybos sustarimų ir aš suprantu, kad ne visos ES šalis e, dėl to yra susidėrėjusios ne tik su AKR, bet ir su kai kuriomis Latino Amerikos šalimis. Na, laisvos prekybos susitarimai ar su AKR, ar su Latino Amerikos šalimis dar nebuvo notifikuoti. E, jeigu jie nebuvo notifikuoti PPO, tai yra laikomi neegzistuojančiais. Vyriausybės turi teisę dėl tokių surimų dėrėtis, kaip aš jau sakiau, ir turi teisę susitarti dėl to, kas bus numatyta laisvos prekybos sustarimuose. Pavyzdžiui, jeigu Ekvadoras nori dėrėtis su kažkuo, jeigu vyriausybė kokios kitos šalies nori dėrėtis, tai tuomet ES turi spręsti, su kuo jinai nori sudaryti laisvos prekybos susitarimus. Tačiau vyriausybė negali ateiti pas PPO ir sakyti, aš norėčiau laisvos prekybos susitarimus, nenori su mumis dėrėtis. Tai yra labiau politinis dalykas ir dėrybų objektas. Buvo taip pat klausta, kas inicijuoja ginčių, e, ginčius pačius. Ar Bob Dole, ar kažkas kitas, tai galėčiau pasakyti e, štai ką. Neseniai kilusiuose ginčiuose amerikiečiai buvo netokie aktyvūs. Ekvadoras veikia labai aktyviai ir Ekvadoras sulaukė tam tikro specialaus traktavimo. Jeigu viena iš šalių nesilaiko savo įsipareigojimų, tai tuomet kita pusė gali nesilaikyti kitų įsipareigojimų, kaip, pavyzdžiui, Ekvadoras, Ekvadorui buvo leista nesilaikyti tam tikrų taisyklių. Nes jie gali sakyti, štai ES nesilaiko taisyklių, aš esu e, neturtinga šalis eksportuojantį bananus, tai tuomet aš norėčiau kitame sektoriuje nukrypti nuo egzistuojančių taisyklių. Ir PPO taisyklės numatė tokią galimybę. Ir, na, tai nereiškia, kad tų nukrypimų gali būti daugybė, tačiau to, kai kurie nukrypimai yra leidžiami. Ekvadorui buvo leista gaminti e, putojantį vyną, vadinti jį šampatnu, o tai aišku yra intelektinės nusavybės teisų pažeidimas. Ir, pavyzdžiui, žemės ūkio taisyklės, bendro žemės ūkio politikos taisyklės pažeidė ES, tad Ekvadorui buvo numatyta galimybė padaryti tą pažeidimą, kurį aš čia minėjau. Tai buvo toks vat, principinis atvejis, kurį būtent taip išsprendė PPO. Dėkoju. Gabriel, also, I... Na, Gabrielė, komiteto vardu dar kartą norėčiau padėkoti Jums už tai, kad taip gerai atsakėte klausimus ir taip atsargiai kalbėjote labai slidžiamis temomis. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Turbūt ar ne? Okay. Uh, you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju poniai Morso už labai įdomų pranešimą. Buvo labai įdomus, tik išsamus pasisakymas. Jis padėjo rasti atsakymus į kai kuriuos parlamentarų užduotus klausimus. Na, aš dabar pabandyčiau dar kartą pažiūrėti į tą sustarimo turinį, tai koks jis buvo ir paskui sureaguosiu į kolegų klausimus, užduotus ar papildomus. Kaip ponia Morso jau minėjo, bananų susitarimas nėra susijęs vien tik tai su bananais, tai yra susiję ir su kitais produktais. Ten yra keturios dalys tame susitarime Tai yra pirmiausiai patys bananai, antras susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis dėl bilinėjimus su ES dėl importo režimo pabaigos. Trečia, ten buvo susitarimas dėl tropinių vaisių ir preferencinio traktavimo, apie ką kalbėjo ponė Marso. Ketvirtas dalykas su to susitarimu turiniu susijęs yra tas, kad ten yra kalbama apie sustarimą su AKR šalimis, kuriame ES įsipareigojo taikyti korekcinės priemonės, kurios padėtų kompensuoti liberalizavimą. Dėl bananų ten viskas labai jau tiksliai buvo papasakota, galbūt pakalbėsiu apie preferencijų eroziją, taip vadinamą, ir tropinius vaisius. Buvo sutarta, kad tam tikri produktai, skaitant bananus, Dohos darybų raundo metu bus traktuojami specifiškai. Tie susitarimai netitiko atitinkamų šalių interesų. Visų pirma, eksportuojančių šalių, kurios eksportuoja tropinius vaisius interesų. Jos siekia, kad tam, produkt, tam tikrų produktų eksportas būtų liberalizuotas. Iš kitos pusės buvo kar šalių interesai. Jos siekia, kad priekybos liberalizavimo poveikis būtų mažesnis. Ir ten ir matome, sustarime su kar dėl preferencijų panaikinimo, kad bus tam tikrų produktų muitų tarifui mažinami ilgiau. Taigi šio sustarimo kontekste buvo sutarta kad muitų tarifų mažnimo formulė turėtų būti įtraukta ir ateities Dohos darybių raundo žemės ūkio modalumų darybose. Apie tai būtų kalbama. Šalis be to sutarė dėl produktų sąrašo produktų, kuriam turėtų būti taikoma tarifų liberalizavimo formulė. Taigi, kaip madam Marso jau minėjo, tai buvo pozityvus indėlis į Dohos darybų raundą, nes preferencijų susitarimas buvo viena iš pagrindinių kliučių Dohos darybų raundą ir pašalinus šią kliūtį. Tai žinoma, ateityje darybos vyktų sklandžiau. Po to buvo klausimų dėl to, kokį poveikį šis susitarimas turėtų ES vidaus gamintojams, bananų augintojams. Na, reikėtų paminėti, kad šio prekybos sustarimo kontekste bananų auginimas tokiuose ES regionuose nėra sprendžiamas. Tai daugiau yra pozei vadinamo režimo klausimas, galbūt mano kolega tai pakomentuos. Ačiū, Tauno. Kalbant apie galimą šį sustarimų poveikį Europos augintojams. Reikėtų paminėti, kad komisija atliko poveikio vertinimą dar 2006 metais, vertino bananų reformas, poveikį augintojams. Šis poveikio vertinimas buvo atliktas remiantis tą prielaidą, kad galios sąlygos, kurios buvo numatytos Ženevos susitarime. ir padaryti išvadą, kad pagal pozę režimą bananų muitų tarifai neturės didelio poveikio mūsų augintojams. Galbūt turės tokį tik nežymų poveikį jų pajamoms, tačiau tai atsvers biudžeto padidinimas pagalba bananų augintojams tokiuose regionuose buvo perkeltai pozei programą. Ten buvo numatyta 279 milijonai eurų, kurie kasmet skiriami bananų augintojams. Daugiausia tai yra Guadalupe, Martinika, Kanarų salos, Madeira ir panašiai. Komisija E, teigia, kad tokiu būdu patiriamas, patiriama žala yra kompensuojama ir tai apsaugo mūsų augintojus nuo sustarimo pasiekmių. Kaip bebūtų, komisija vertina visus, e, visas pastabas ir situaciją rinkoje ir jeigu reikės, imsis papildomų priemonių. Dėkoju dar kartą suteiksiu galimybę pasisakyti pranešėjai Barlinį. Labai ačiū. Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Pirmiau, kai uždavinėjau klausimus, tai buvo skirti poniai Marso. Norėčiau, kad pasakytų komisija, ar yra numatytas koks nors dalyvavimas tame etape, kuris buvo prieš Ženevos susitarimą. Ar tada e, AKR valstybių dalyvavimas buvo numatytas ir ar buvo kažkokių tai problemų? Jeigu buvo problemų, tai tuomet kas buvo daroma, kad jos būtų išspręstos? Kas buvo uh, kalbama apie kompensavimo mechanizmus, nes e, priemonė sena, o kompensavo mechanizmai nauji. Kaip buvo užtikrinta, kad kompensavimo mechanizmai e, būtų panaudoti tam, kam jie ir skirti. Ar e, akar augintojai dalyvavo ir ar, buvo, ar juos pasiekė kompensavimas? Ponas Peroni, ačiū. Man atrodo, kad į mano klausimą nebuvo atsakyta. Ar buvo pasakyta nors porą žodžių apie tai, kokį poveikį tas susitarimas turėjo Europos bananų augintojams? Ar buvo padarytas Europos e, ar, augintojų, kitų e, vaisių augintojų e, kažkoks tai tyrimas, ar, ar buvo apklausti jie? Ačiū. Žodis komisijai kad sulauktume atsakymų šios klausimus, jeigu tai įmanoma. Merci, madame, euh, merci, monsieur le président, et je voudrais aussi... Euh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poni Marso, nes buvo labai aišku, labai pedagogiškas e, pristatymas, netgi aš nesu specialistas, bet viskas buvo aišku. Dėl AKR šalių dalyvavimo Ženevos susitarimuose. Turiu pasakyti, kad e, labai glaudžiai jie dalyvavo tose e, darybose, labai informacija reguliariai e, juos pasiekdavo ir AKR iš tiesų pasiekė savo naudingų susitarimų, taip kad mes labai stengiamės, kad jie dalyvautų tose darybose. Dėl lydinčiųjų priemonių. Iš tikrųjų labai svarbu nurodyti, kad tos priemonės yra tik lydinčiosios priemonės, bet ne kompensavimo priemonės. Iš komisijos pusės buvo pateiktas susi, e, pasiūlymas toms šalims padėti prisitaikyti prie pasaulinio konteksto bananų priekybos sityje ir padaryti taip, kaip e, veikti taip, kaip daroma jau pastarosius 20 metų. Taip kitaip tariant, gerinti konkurencingumą, atremti visus iššūkius, su kuriais e, susidurėma naujame pasaulinėme kontekste arba e, kažkaip įdiferencijuotis. Tai Aišku, visa tam, visam tam buvo numatyta pagalbinės priemonės, vis, buvo jos pritaikytos kiekvienos valstybės nacionaliniams planams, E, viskas buvo daroma tai, tom, e, pagal tas tris e, sritis, kurias aš ką tik tais išvardinau. Ir buvo numatytos pagalbos priemonės, kurios būtų teikiamos pagal kiekvienos valstybės e, situaciją. Savai nesuprantama, reikia labai nuosekliai elgtis su uh, ta pagalba, kurią jau valstybės gauna iš, sakykime, vystimo fondo ar ten, iš uh, kitur. Ir siekiant to didesnio nuoseklumo, kiekviena, uh, val, su kiekviena valstybė buvo susidarinama atskirai, atsižvelgiant į tai, ką jau buvo gavusi. Uh, tas instrumentas buvo gali, galima įtraukti ir į kitus biudžeto skyrius. Mes manome, kad tos pagalbinės priemonės turėtų būti labai glaudžiai susijusios su bendradarbiavimo priemonėmis skirtomis vystimui. Ačiū. Vorrei rispondere alla domanda del, dell'onorevole Speroni. Norėčiau atsakyti pon, į pono Speroni klausimą. Poveikio analizė, kurią atliko 2006 Europos komisija, buvo susijusi tik su bananų rinka. Ten nebuvo kalbama apie kitus vaisius. Reikia pasakyti, kad mes nemanome, jog bus koks nors labai svarbus pasikeitimo elementas susijęs su kitais vaisiais ir bananais, su jų prekyba. Mes manome, kad poveikis turėtų būti, jeigu tai būtų, mes turime rinkos ekspertų, kurie galės atkreipti mūsų dėmesį ir bus galima priimti tokias priemonės, kurios atrodys reikalingos. Ačiū. That... Gabrielė ką tik informavo mane, kad AKR šalis e, dirbo su Paskel Lamy ne viso dėrybų metu, bet kai buvo dermasi dėl finansinių paketų. Paskalis Lemy e, buvo komisaras atsakingas už prekybos reikalus ir jis buvo komisaras tuo metu ir jis jis anksčiau yra buvęs komisaras ir ši, sprendžiant šį klausimą yra suvaidinęs reikšmingą vaidmenį. Okay, right. Can we move on then to the next item? We... Ar galime pereiti prie kito klausimo? Čia gali kilti šiek tiek problemėlių. Turime aptarti ponios muskardinį pranešimą, tačiau ji dėja negali, negali dalyvauti posėdėje, kadangi vyksta streikas Italijoje ir jinai tapo savotišką to įteikę, įkaitę nes streikuoja šios šalies oro linijos. Ir streikas, streikas apėmė ir Belgijos oro linijas, streikuoja oro dispečeriai ir streikas regis tęsiasi iki rytaus antros valandos. Turbūt girdėjot apie tai, ypač jeigu skrei, skrendate šiandien. Taigi, ponia Muskardinį vyks automobiliu ir rytoj ryte turėtų atvykti į mūsų posėdį. Tad iki rytojus atidėsime jos pranešimo aptarimą. Tad belieka dabar pereiti prie 16 darbo atvarkės klausimo, o šis buvo atidėtas 17 klausimas Junktinių tautų šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnio gyvendinimas ir šaunamųjų ginklų jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistemos ir importo bei tranzito priemonių nustatymas. Ir dabar vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl mūsų aptarto klausimo. Ten yra kalbama, kaip jau sakiau, apie šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir šaudmenų eksportų leidimų sistemą ir importo bei tranzito priemonių nustatymą. Visos suinteresuotos šalis yra Junktinių tautų protokolo šalis Ir ten be kita kūro kalbama apie atitinkamus draudimus. 2001 gegužės mėnesį iš dokumentas buvo priimtas ir buvo įtvirtintas birželį 2005 metais. Šis siūlymas apima ne tik ginklus ir jų dalis, bet ir šaudmenis ir dalis skirtas taip pat ir civiliniam naudojimui. Viskas turėtų vykti pagal įprastinę procedūrą numatytą 207 Lisabono sutarties straipsnėje. Pranešėjas šiuo klausimu yra kolega Jekolino, jis dalyvauja mūsų posėdyje. Norėčiau paklausti, ar tai apima ir sportinius ginklus? Nes čia esu labai suinteresuotas asmuo. Dėkoju. Grazie. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pradėsiu nuo atsakymo jūsų. Puikų klausimą. Jūs klausėte, ar tai apima sportinius ginklus. Taip, taip, atsakymas būtų taip. Nes ginklai, apie kuriuos kalbame, apima taip pat ir sportinės varžybas, 2005-aisiais buvo pradėtos diskusijos šiuo klausimu. E, Junktinių tautų konvencijos protokolo 10 straipsnis ir jo gyvenimas yra aptariamas. Mes kalbame čia apie šaudamų ginklų dalių ir komponentų be šaudmenų eksporto leidimų sistemą. Šis protokolas yra pirmasis instrumentas, e, kur kalbam apie e, šaulių ginklus. Būsimasis reglamentas bus susijęs su bendrais leidimų reikalavimais, importu, eksportu ir tranzitu. E, šalis pasirašęs šį sustarimą susitarė dėl tam tikrų taisyklių. Apimami ir neautomatiniai ginklai, e, bei dalys jų skirtos civiliniam naudojimui Ir mes čia kalbame apie jų perleidimą trečiosioms šalims. Reikalavimai yra išdėstyti straipsniuose, kurios apima minėtas reglamentas yra revolveriai, pistoletai, medžiokliniai ginklai ir taip toliau ir panašiai. Tekstas numato specifines nuostatas tiek dėl eksporto, tiek ir importo, tiek dėl tų pobūdžio prekių tranzito, į trečiasią šalis ir per jas. Tai a, taip pat apimamos ir visos eksporto procedūros. Ir eksportas turėtų būti leidžiamas tik tada, jeigu šalis turi eksporto licenciją buvo numatyta, kad pažymėjimą turi pateikti ir tranzito šalis. Tikslas buvo supaprastinti procedūras, padaryti jas lankstesnėmis ir paprastesnėmis. Šiandien šis jungtinių tautų protokolas dar nėra visų šalių ratifikuotas. 115 jų jau yra ratifikavusios jį. 126 šalis yra pasirašiusios. 90 valstybių dar nespėjo jo ratifikuoti. Tad taryba ir parlamentas priims sprendimą ir tai, kaip jūs jau aiškinote, ponė pirmininkė, padės įgyvendinti tą dešimtąjį protokolą visose valstybėse narėse. Tai yra naujas dalykas. Bus įdėkta vieninga sistema e, reguliuosianti šaudamosius ginklus, jų dalis ir komponentus visoje ES. Po pirmosios teksto analizės galima pasakyti, kad e, yra būtina harmonizuoti procedūras ir užtikrinti saugumo reikalavimus e, bei pramoninį prekių tvarumą. Tai ir yra sunkiausi dalykai, dėl kurių reikia susitarti. Reikia nepamiršti, kad Stokholmo programa, kurią neseniai pradėjo Europos parlamentas 2009 lapkritį ir kurią patvirtino taryba gruodžio mėnesį, 2009 metų taip pat uh, gin, prekyba ginklais laiko uh, grėsme ES vidaus saugumui. Tačiau tuo pat metu reikia patikslinti. Štai ką, dešimtasis straipsnis yra susijęs tik su muitų ir prekybos nuostatomis. Tad šis klausimas turi tam tikrų socialinių ekonominių pasiekmių. Ta reikia pripažinti. Europoje. kad 14 milijonų eurų ir 226 milijonai eurų importo apima šį prekybą, tad tai yra tikrai stambus prekybos sektorius. Šis klausimas e, ir jos sprendimas nebejotinai paveiks rinką. Bent 10 milijonų europiečių yra susijęs su e, medžioklės veikla arba yra praktikuojantį sportinį šaudimą. Įmonėms ir administra, vietos administracijai gali išaukti kaštai nuo 1,3 iki 1,6 milijonų eurų per metus. Tai reiškia, kad licenzijos šaunamiesiems ginklams nuo 3,8 iki 4,6 milijonų eurų gali pa pabrangti. Kai šis dokumentas bus priimtas, tai tuomet bus užtikrintas didesnis efektyvumas. Tos veiklos, kur yra reikalinga importo ir eksporto veiklai vystyti, svarbu taip pat užtikrinti šios veiklos tinkamą kontrolę. Muitų procedūras įgyvendinant taip pat šis turimas būtų naudingas, nes galbūt muitų procedūros aptų pigestis. Reikėtų aišku išsiaiškinti, kokios bus efektyvios ir konkrečios tos priemonės, taip pat svarbu atsižvelgti į būtinybę apibriežti taikymo sritį. Taikymo sritis turi būti aiški ir taikymas turi būti nesudėtingas. Rugsėjo 14 dieną aš vadovavau pirmajam neformaliam sutikimui su komisijos ir tarybos darbuotojais, buvo, buvo siekiama susitarti dėl bendro metodo. Ir pasiekti sutarimo, kuris galbūt galėtų būti e, priimtinas jau pirmo svarstymo metu. Regis visi institucijų partneriai pareiškė interesą e, spręsti šį klausimą. Norėčiau pasakyti, kad šios europinės taisyklės atitinka ir įmonių, ir piliečių reikalavimus. Ir manyčiau, kad labai greitai pavyks tą siūlomą priemonę įgyvendinti. Manau, kad mano pranešimo siūlymas, ir tuo ir baigsiu, jau galėtų būti teikiamas spalio 25-26 dieną INTA komitetui. Ir galėtume dėl jo balsuoti komitete gruodžio mėnesį dar šių metų kad plenarinėme posėdėje dėl to būtų galima balsuoti vasarį 2011-aisiais. Tai štai esu kolegų paslaugoms, jeigu jie turėtų klausimų. Su dideliu susidomėjimu išklausysiu kolegų komentarų šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Prašom, jūs esate šešėlinis pradėšėjęs šio klausimu. Prašau. Labai ačiū, aš neprašiau žodžio, bet norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ponu Jekolino. Klausimas gana delikatus. Tam tikrų požiūrių klausimas liečia ir Europos specifiką. Dėl to, kas vyksta Amerikoje ar kitur pasaulyje. Klausimas Jūs kalbėjote apie diskusiją su komisijos e, funkcionieriais. Tačiau aš norėčiau paklausti, kaip gamintojai žiūri į šį reglamentą. Ar e, kažkuo skiriasi medžioklės sektorius, sporto sektorius ir kiti sektoriai? Aš sakiau, kad man tas pranešimas kelia didelį susidomėjimą. Nes aš, es, aš sakiau, kad aš pats praktikuoju sportinį šaudimą, ir, bet dabar norėčiau kalbėti apie varžybas labiau. Jungtinė karalystė turi griežčiausias taisyklės visoje Europos Sąjungoje e, šioje srityje. Ir nes jungtinėje karalystėje šaunamieji ginklai skirti varžyboms turi būti laikomi tam tikroje vietoje, jų nevalia turėti su savim bet kur visą laiką. Tiesiog Aš norėčiau paklausti, kokį efektą šis sprendimas turėtų. Ar mes visoje ES galime tikėtis tokių pat griežtų taisyklių kaip ir Junktinėje karalystėje. Junktinės karalystės taisyklės E, taip pat aiškiai apibrėžia, kad varžybų ginklai išvežti iš Junktinės karalystės ten turi ir sugrįžti. Kaip, kaip, e, ar galime tikėtis tokių pat griežtų taisyklių visoje Europos Sąjungoje po sprendimų prieimimo? Ačiū, pirmininkė. Fabio Marinį yra vardas ir pavardė. Aš dirbu generalinėme direktorate, kur e, kuris yra atsakingas už policijos bendradarbiavimą, be kita ko, šis klausimas ir jo kūrimas yra patikėtas man. Uh, Norėčiau pasakyti, kad ponas Jekolino minėjo, jog šis uh, protokolas yra labai svarbus. Norėčiau paaiškinti, kodėl komisija pateikė šį projektą. Komisija dėrėjusi ir pasirašė protokolą dėl šaunamųjų ginklų. Tai buvo padaryta Europos bendrijų vardu. Šis protokolas yra tarptautinių įvairių sprendimų ir susitarumų miksas, mišinys. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos e, atveju veiksmų turi imtis Europos komisija, kad numatytos taisyklės tarptautinių lygių patektų į Europos Sąjungos teisyną. Straipsniuose susijusiuose su vidaus rinka mes jau kalbame apie vidaus rinkos direktyvą, kuri priimta 2008 metais. Na, o dabar mes žengėme antrą žingsnį. Uh, šiame teisėkuros procese. Mes norime, kad protokolas pagaliau būtų pasirištas ir gyvendintas. Juridinis pagrindas šiam protokolui yra prekybos politikos straipsniai antras ir septintas numatyti naujoje sutartyje. Remiamasi trečiojų šeštojų straipsniais taip pat. Dešimtajame šio protokolo straipsnėje e, yra numatytos nuostatos atitinkančios šiuos mano du minėtus straipsnius. ES turi atitikti šias taisyklės ir prisimti šios įsipareigojimus. Aš jau sakiau, kad reikalinga harmonizacija Šis e, procesas pareikalavo ilgų diskusijų ir aptarimų. Kolega Jekolinų priminė, kad veiksmų planas ir, vis, ir Stokholmo programa e, buvo tie dalykai, kuriais buvo remiamasi. Kaip jau sakiau, Europos komisija atliko tyrimų studiją prieš pateikdama siūlymo projektą. Mes atlikome poveikio įvertinimą, vyko konsultacijos 2006-2007 metais su visomis suinteresuotomis pusėmis ir buvo atsovojama įvairioms interesų grupėms. Dalyvavo ginklų gamintojų, šaunamų ginklų atstovai, atstovavo tos e, atstovai iš vairių, vairiausių pusių - komponentų gamintojai, šaudmenų gamintojai, civiliniai, civiliniams reikmėms ginklus naudojantis asmenį, asmenų atstovai ir panašiai. Dalyvavo ir savo nuomonę turėjo galimybę pareikšti nevyriausybinės organizacijos. Mes vykdėme nuolatines konsultacijas E, mes kreipėmės į visas valstybės narės ir sulaukėme atsakymų iš 19 valstybių narių. 19 iš 27 atsakė. Kai dėl privačių interesų turėtųjų interesų e, komisija buvo paraginta atlikti platesnės konsultacijas. Poveikio vertinimas, kaip jau sakiau, vyko, buvo stengiamasi priminti, kad į diskusijas įtraukiami Europos priekybos ir amatų rūmai, kad ES pramonės asociacija, taip pat Business Europe vadinamieji bus įtraukti į šias diskusijas. Konsultacijų atskirais etapais vyko taip pat ir poveikio e, vertinimas sprendžiama, kokį politinį sprendimą rinktis. Buvo stengiamasi nesikišti į gamintojų ir vartotojų interesus ir veiklą. Buvo bandoma įsivaizduoti, kaip būtų galima supaprastinti procedūras susijusias su specifinė veikla. Pavyzdžiui, e, kaip elgtis sporto renginių ar parodų atvejais. Mes manėme, kad galima būtų numatyti tam tikrą ginklo pasą tokiems atvejams. Na, o paprastam eksportui mes numatėme specifines priemonės, kad poveikis būtų sumažintas. Aš kalbėjau apie tam tikrą tylų susitarimą leidimų gavimą tranzitinėms valstybėms. Tai yra svarbu, kadangi kai kurios šalis tranzito valstybės yra nesuinteresuotos greitų autorizavimo procedūros įdėgimu. Na kol kas. E, mano pasakymo būtų tiek, o jeigu būtų klausimas, pasirengęs atsakyti. Ačiū. Uh, Pone Jakolino, prašau. Sì, Presidente, per rispondere a quell'altra sua. Atsakydamas į jūsų kitą klausimą dėl skirtumo tarp e, Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių narių teisynų norėčiau pabrėžti, kad Junktinė karalystė tik, turi tik pasirašyti tą, e, tik pasirašiusi yra tą jungtinių tautų protokolą, jinai dar jo neratifikavo. Tačiau jeigu ji turėtų patvirtinti tą priemonę, tai tada ji veiktų pagal bendrą tą ratifikavimo mechanizmą, pagal kurį veikia visos valstybės narės. Kaip sakė ponas Rinaldi, visiškai normalu, kad pramoninis sektorius, kad gamintojai šį klausimą laiko svarbių klausimų. Reikėtų padaryti taip, kad procedūros būtų kaip ma galima mažiau uh, apkrautos biurokratinių dalykų. E, tikrai nereikėtų sugalvoti dar kažkokių tai papildomų biurokratinių procedūrų. Reikėtų priešingai visas tas operacijas palengvinti, mus stebi ir kiti sektoriai, ne tik tai medžioklės sektorius. mes aiškiai matome, kad visi nori procedūrą pagreitinti ir kad ta procedūra būtų pagreitinta gana per trumpą laikotarpį. Tokiu būdu būtų galima reglamentuoti taisyklės, harmonizuoti taisyklės, kurios ne visada tai, e, taikomos. Čia kalbu apie dešimtą straipsnį, taip pat kalbu apie kontrolę. Uh, nes savai mes suprantame, nereikėtų e, mūsų dėmesio e, tiesiog mažesnio dėmesio skirti, kokį skiriame šitam tokiam svarbiam klausimui. Išgirdau ir komisijos nuomonę, tačiau norėčiau dar kartą pakartoti, kad esu pasirengęs bendradarbiauti ateityje, galų gale pasiekiant kol kas dar šiandieną neegzistuojančio harmonizavimo ir reglamentavimo. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau pasakyti ir jau sakiau, kad Junktinė karalystė taisyklės yra griežčiausios šioje srityje. E, tačiau nepaisant to išaugo nusikaltimų skaičius, kur panaudojimas šaunamasis ginklis, ginklas. ginklas paprastai ten naudojami ne sportiniai ginklai. Ir dažniausiai tie ginklai buvo nelegaliai įvežti. A, norėčiau paklausti, kokias taisyklės reikėtų įgyvendinti, kad tų nelegalių ginklų sumažėtų. Aš neveltui uždaviau klausimą dėl sportinių ginklų. Aš, e, kaip jau sakiau, žinau to, tų žmonių, kurie turi šaunamųjų ginklų interesus. Ačiū ponui Jekolino už parengtą pranešimą. Kolegos, dabar baigsime savo posėdį, rytoj balsuosime 9 valandą. Ir jeigu aš vadovausiu mūsų posėdžiui, tai jis tikrai prasidės 9 ryto. Noriu įspėti jūs apie tai, nes Manyčiau, kad e, jeigu būsite laiku ir galėsime pradėti laiku, tai man labai labai padėsite. Nepamirškite atsinešti balsavimo kortelių. Prašom, kolega. Ar galėtumėt paaiškinti, dėl ko rytoj ryte balsuosime, kadangi mes balsuosime dėl Latino Amerikos pranešimo, ar ne? Dėl pranešimų susijusių su e, energetikos strategija. Ar balsuosime tik dėl tų dviejų pranešimų? Ar dėl tų trijų, kurie čia išvardinti balsavimo sąraše? Pirmininkas, aš kiek žinau, balsuosime dėl viso, kas buvo numatyta. Visiems ačiū už dalyvavimą posėdėje. Mūsų posėdį šiandien yra baigtas.